So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Affairs Committee. Labadiena, kolegos. Vėluojame porą minučių. Tiesiog norėčiau priminti, kad ketvirtą valandą kolegos iš Izraelio Kneseto atvyks pas mus į svečius. Tvirtiname darbo atvarkėje. Antrasis darbo atvarkės klausimas nėra pirmininko pranešimų, bent jau šiuo metu. Trečiasis darbo tvarkės klausimas, praėjusio posėdžio protokolas, to tvirtinimas. Birželio 28-ąją vyko paskutinis mūsų posėdis, iki posėdžio pabaigos, negavus pastabų, tvirtinsime protokolą. Ketvirtasis klausimas - ES ir Šveicarijos institucinio pagrindų susitarimo įgyvendinimo statusas. Svečias valstybės sekretorius ir Europos reikalų e, departamento direktorius Šveicarijoje ir Kristian Lefner, išorės veiksmų tarybos, tarnybos atstovas, yra svečiuose. Po ketverių metų darybų ES ir Šveicarijos tarp institucinis susitarimas yra užbaigtas. Buvo pasistumėta ženkliai į priekį po to, kai praėjusi lakočio mėnesį mūsų pirmininkas buvo nuvykęs į Šveicariją. Taigi šitas sustarimas bus baigtas derinti artimiausių metų dabar Šveicarija turėtų generalinėje asamblėje turėtų patvirtinti ir taipogi referendumo metu patvirtinti šitą susitarimą. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Kristian Leffler, o po to kolegai Balcareti. Jūs galite kalbėti nuo 8 iki 10 minučių, o po to galėsime diskutuoti su kolegomis. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte galimybę kalbėti apie tai, kad prieš pusantrų metų man su vyriausiu dėrybininku teko garbė dalyvauti Šveicarijoje susitikime ir norėčiau pasakyti, kad E, mes dėrėjomės dėl šito sustarimo, kai vyko intensyvi diskusija dėl masinės e, imigracijos. Per pastaruosius e, metus situacija pagerėjo, tačiau vis dėlto politiškai, ekonomiškai ir socialiniškai vertinant situacija nėra tokia palanki, turiuomenį santykius su Šveicarija, čia potencialas yra pakankamai didelis ir todėl reikia sukurti bendradarbiavimo pagrindus ateičiai. Tarybose mes siekime išspręsti šios klausimus, tačiau vis dėlto galimybės vis menksta. Norėčiau priminti, kokie svarbus ES ir Šveicarijos bendradarbiavimo santykiai abiem šalims Jeigu pažvelgtumėte į prekybą ir paslaugas, tai Šveicarija turi didžiulį e, perteklių šioje apyvartoje. 40 procentų Šveicarijoje atlie, vykdomų investicijų yra iš ES. 4, 4 and a half percent of the Swiss population. Antro milijono europiečių gyvena Šveicarijoje ir 460 tūkstančių šveicarų gyvena uh, Europos Sąjungoje. Ir žinoma, yra tokių piliečių, kurie vyksta kasdien dirbti į Šveicariją. Todėl labai svarbu integruoti Šveicariją į vidaus rinką. Be to, Šveicarijai yra asocijuotas Dublino režimo, taip pat ir Šengeno sistemos narys ir uh, dalyvauja Frontex ir EULISA agentūrų veikloje, taip pat ir dirba e, SIS sistemoje ir taip pat e, neša savo indėlį į tam tikrus fondus. Švietimo, mokslinio tyrimų, transporto, klimato kaitos, aplinkosaugos politikoje mes taip pat puikiai bendradarbiavimą. Taip pat e, Šveicarija ir ES dažnai remia viena kitą, ypač sprendžiant klimato kaitos klausimus, žmogaus teisų gynimo klausimais ir taip pat e, įgyvendant darbo tvarkę iki 2030 metų. Todėl vyksta nuolatiniai politiniai dialogai tarp e, išorės veiksmų tarybos ir Šveicarija ir kitomis tais suinteresuotais partneriais. Taip pat e, Šveicarija uh, dalyvauja pasirašant sutarimus krizių valdymo klausimais, taip pat, pavyzdžiui, tokia misija kaip Malija. Taip pat Šveicarija dalyvauja priimant e, deklaracijas, kad nebūtų vengiama įgyveninti ES numatytas priemonės. Tačiau, kad šita partnerystė gilėtų ir stiprėtų, reikalingi tvirtesni pagrindai, instituciniai pagrindai ir kad būtų užtikrinama geresnė valdysena, leidžianti geriau įsitraukti Šveicarijai ir jos subjektams į vidaus rinką dvišaliai santykiai, kurie rutuliuojasi jau paskutinius 20 metų, turėtų būti stiprinami, stiprinama Šveicarijos prieiga prie vidaus rinką ir taip pat reikėtų e, tvirtinti ryšius tarp įvairių verslo subjektų. Labai svarbu nustatyti konkrečias e, taisyklės, kaip Šveicarija laikysis ES teisės aktų ir kad Šveicarija dalyvautų ir priimant sprendimus, kurie nulems mūsų bendrą ateitį. Taip pat ginčių sprendimo mechanizmas yra labai svarbus aspektas, svarbu, kad visi susitarimai ES ir Šveicarijoje būtų vienodai aiškinami. Tai yra politiškai labai jautrus klausimas, kadangi Šveicarijos teisėjai dažnai priešinasi šiam siūlymui. Labai svarbu, kad Šveicarijos ir ES teismų teisėjai galėti priimti bendrus sprendimus remdamiesi ES teisės aktais ir kad būtų priimtas preliminarnis sprendimas, kurio laikytųsi ir Šveicarija teisingumo teisme. Taip pat labai svarbu, kad ES teismai vienodai aiškintų įstatymus ir kad Šveicarijos teismai taip pat laikytųsi panašaus aiškinimo. Labai svarbu stiprinti ir e, politinių lygmenių ES ir Šveicarijos ryšius, kuriant e, parlamentinį komitetą arba asamblėją. Labai svarbu, kad dėrybose būtų aptarti visi klausimai. Tai iki šiol buvo padaryta, dabar reikia priimti politinį sprendimą, tačiau jam priimti dar reikalinga keletas darybinių etapų, reikia susitarti dėl teksto, pavyzdžiui, kuriame būtų kalbama apie valstybės paromą, 99 metų transporto sutarimą reikėtų atnaujinti. Taip pat reikėtų pasakyti, kad mes pagrindų susitarimų nepritarsime, jeigu nebus susitarta dėl valstybės paramos e, sprendimo, pagal kurį būtų užtikrinta vienoda prieiga prie Šveicarijos rinkos. Šveicarijai kyla problemų dėl tam tikrų paramos priemonių ir laisvo judėjimo direktyvos taikymo. Tos paramos priemonės kol kas mūsų manimų yra mm, nepriimtinos ir jos diskriminuoja ES darbuotojus. Labai svarbu vengti ir socialinių paslaugų teikėjų dempingo kalbant apie laisvą asmenų judėjimą, reikėtų pasakyti, kad piliečiai ir verslo subjektai galėtų naudotis vienomis, vienodomis teisėmis vidaus rinkoje. Taigi reikėjo nueiti ilgą kelią, kol mums pavyko suformuoti bendras nuostatas, ne tik dėl ginčių sprendimo, dėl ir kitų dalykų. Ir dabar nuo 1999 metų apsiribojama tik tai penkiais sprendimais ir taip pat bus priimtas dar vienas uh, sprendimas vietoj kelių šimtų laisvos priekybos susitarimų dabar bus siekiama visas nuostatas apibendrinti viename sprendime, taip pat e, sulyginti sąlygas su tokiamis valstybėmis kaip Kanada ir kitomis, su kuriomis taip pat yra pasirašyti laisvos priekybos susitarimai. Taigi, e, Dabar viskas yra pateikta politiniam sprendimui, techninių atžvilgių, teisinių požiūrių, viskas yra parengta, viskas priklauso nuo politinių sprendimų. E, pirmininkas Junkeris sakė, kad laikas spaudžia ir Dabar jau turime omenyje, kad netoli spalio vidurys ir todėl reikia dėti visas pastangas, kad laiku užbaigtume šitos procesus. Baigdamas norėčiau priminti, kad tai nėra dar vienas šiaip susitarimas. Tai yra labai svarbus esminis pagrindų susitarimas, kadangi vadovų taryba numatė, kad tas sprendimas yra labai svarbus, stiprinant ir konsoliduojant vidaus rinką. Tokį konsolidacijos kelią pasirinko ir Šveicarija. Galbūt reikia pasakyti, kad nei Šveicarijos, nei ES ūkio subjektai nepraras nieko, tiesiog jie galės atrasti naujas e, nišas mūsų bendroje rinkoje, tokioje kaip spagėdiminė rinka. Ir e, mūsų manimų, mūsų šalių e, rinkų integracija dar labiau sustiprės. Tačiau tam reikalingi aiškesni struktūriniai santykiai užtikrinanti daugiau teisinio aiškumo ir jie turėtų būti naudingi ES ir Šveicarijos verslo subjektams. Iš tikrųjų labai svarbu siekti naudos abiems pusėms ir tai padės um, pašalinti tuos, tas kliūtis, kurios iki šiol egzistavo. Manau, kad šito susitarimo uh, pasirašymas išlaisvins mūsų santykiuose papildomą dinamiką ir bus suteiks galimybę išlaisvinti tą kol kas nepanaudotą potencialą. Ačiū. Ačiū kolegai Lefner Balcareti. Jūs pasirinkti galite pats, kurią kalbą kalbėsite. Merci beaucoup. Je vais, je vais m'exprimer en, en français. Et, um... D'abord, euh, j'aimerais remercier Christian Lefler pour cette présentation. Ačiū, kalbės prancūziškai. Noriu padėkoti komisijos atstovui už pristatys mintis, pakomentuosiu kai kurias iš jų. Kristianas e, Lefleris e, sakė tai, kam iš esmės e, aš taip pat pritarčiau, skaičiai buvo paminėti, e, iliustruojantis es ir Šveicarijos tarpusavio santykius. E, <clears throat> Šveicarija yra Europinė valstybė, tai yra akivaizdu, palaikome glaudžius tarpusavio santykius su ES palyginti su kitomis planetos dalimis. Tačiau taip pat mums svarbus ir santykiai su kaminėmis valstybėmis, Italija, Vokietija, Prancūzija, Austrija. Tai yra kaiminės draugiškos šalis, su kuriomis jau šimtmečius palaikome labai svarbius tarpusavio ryšius. Pavyzdžiui, mūsų ekonominiai e, santykiai su Lombardija yra to paties masto kaip su Japonija su Banu-Württembergu ir Bavarija mes, mūsų e, ekonominių mainų mastas e, yra lygiai toks pats kaip ir su JAV. Galėčiau daugiau tokių pavyzdžių pateikti. Istorijos eigoje mes e, e sukūrėme tokią ekonomiką, e, kuri priklauso labai nuo e, kaimininių tarpusavio ryšių, tačiau Šveicarijoje mes, kadangi kalbame trimis kalbomis, palaikome kultūrinius, socialinius e, E, tarpusavio ryšius su kaimynėmis. Tai, ne vien, tik tai, tai nėra vien tik ekonominiai santykiai, siekiame saugoti, išlaikyti, plėtoti tuos tarpusavio santykius, e, siekti daugiau. Kristijanas Lefleris minėjo tas pastangas, kuris dedame jau kurį laiką siekiant naujo tarp institucinio e, susitarimo tarp Šveicarijos Europos Sąjungos e, po to, kai 1992 e, metais e, <clears throat> Šveicarija referendumo metu atsisakė prisijungti prie Europos ekonominės, bendros ekonominės zonos, mes parengėme nemažai ir pasirašėme atskirų bendradarbiavimo susitarimų, kuriais remiantis Šveicarijos piliečiai galėjo dalyvauti Šengeno, pateko į Šengeno erdvę, taip pat galiojo Šveicarijai Dublino reglamento nuostatai. Tai pasirašėme dvi šalius susitarimus ir jie veikia. Remintis šiais susitarimais galėjome Europos kontinente e, sukurti pavyzdingą tarpusio santykių sistemą tarp ES ir Šveicarijos. Esame pasirašę penkis prieigos prie ES rinkos ir prie Šveicarijos rinkos susitarimus tam, kad tos sutartys galėtų veikti kuo veiksmingiau. Reikalingas šis tarp institucinis susitarimas, taip pat bus galima e, plėtoti tarpusio santykius ir kitose sritise. Pavyzdžiui, dabar deramės dėl sutarties dėl Šveicarijos prieigos prie ES elektros rinkos ir ES e prieigos prie Šveicarijos elektros rinkos. Dabar nesigilinsiu į darybų detalės, noriu tik priminti galbūt esminius aspektus. Du iš jų paminėsiu pirmiausiai, kalbant apie laisvą asmenų judėjimą. <clears throat> Nuo pat pradžių Šveicarija laikėsi labai apdairios pozicijos dėl laisvo asmenų judėjimo. Žinoma, pirmiausia, dėl mūsų geografinės padėties ir visi tą puikiai supranta, esame maža šalis, turinti labai atvirą ekonomiką, aplinkui mus yra didelės svarbios šalis išsidėšiusios. Kalbant apie <clears throat> mūsų atlyginimų lygį, socialinės apsaugos sistemą, mūsų šalis e, patiria pakankamai didelį e, migrantų antplūdį. Ir žinoma, migrantai mūsų ekonomikai yra naudingi kaip kaiminėms šalims ir visai ES. <clears throat> Tačiau nuo pat pradžių Šveicarija labai apdairiai vertino laisvą asmenų judėjimą dėl suprantamų priežasčių, tačiau tuo pačiu metu e, turiu pasakyti, kad tie migrantai tikrai e, yra naudingi mūsų šaliai. Taigi mes norime išlaikyti tą atvirą laisvą asmenų judėjimą, nepaisant to. E, mes siekiame išlaikyti tas priemonės, kurias patvirtume, kad užkirstume kelią socialiniam dempingui, apsaugotume savo darbuotojus ir tam, kad mūsų darbo rinka galėtų toliau vystytis ir kad būtų naudinga ne tik šalies ekonomikai, tačiau taip pat ir leistų užtikrinti deramas sąlygas darbuotojams ir būtent e, Dėl šio klausimo šiuo metu diskutuojame ir tos diskusijos e, ženkliai palengvėjo po to, kai buvo patvirtinta komandiruojama darbuotojų direktyva. Nesenu, neseniai ES pagal kurią <coughs> praktiškai galima būtų teikti, kad darbuotojų apsaugos sistema ES pasiekė tą patį lygį, kuris galioja ir yra taikomas Šveicarijoje. Kristinas Lefneris Fleris minėjo, kad e, šiuo metu mes bandome sustarti dėl bendrų e, nuostatų susijusių su pasienio režimu e, prieš pasirašant sutartį, kad būtų užtikrinta bendradarbiavimo, nustatyta bendradarbiavimo procedūra, kad sistema veiktų kuo skaidriau, kadangi be skaidrumo bendra rinka tinkamai neveiksim, bet kokiu atveju mums, kalbant apie sektorinius sustarimus, <clears throat> tos nuostatos, e, jos turi būti įtrauktos, mūsų nuomonė tai yra būtina prielaida. Taip pat iki šiol dar neaptarėme vieno dalyko susijusio su ta dėrybinė atmosfera. Neslėpsiu, to, kad Šveicarijoje komisijos sprendimas, kuris buvo priimtas 2017 metais gruodžio mėnesį, MIFIR 23, e, buvo dėl biržos, buvo sutiktas su pakankamai didelė nuostaba dėl e, objektyvių priežasčių, iš tam tikrų sutrikimu, kadangi tuo metu vyriausybė kaip tik ketina atnaujinti darybas dėl tarp institucinio susitarimo. Nu, tas sprendimas, kurio trukmė buvo numatyta vienerių metų, mm, <clears throat> ta trukmė buvo protesta ir panašu, kad Šveicarijos birža nebus pripažįstama ES taip pat ir tam metų trukmės terminui pasibaigus. Taigi šis sprendimas yra tiek techninio pobūdžio, tiek ir uh, politinį atspalvį turintis. Taigi, jeigu iki metų pabaigos Šveicarijos biržai uh, nebus suteiktas oficialus pripažinimas, tai kils tam tikrų problemų. Dar vienas aspektas, kurį noriu paminėti. Šveicarijos vyriausybė praėjusią savaitę <clears throat> priėmė sprendimą 9,3 milijardų e, eurų skirimo pasirengimui narystėje Europos Sąjungoje. E, taip pat e, <clears throat> šio fondo parama bus skiriama tokioms šalims, kurios nepriklauso sanglaudos politikai, pavyzdžiui, Italijai, kad pastarai būtų lengviau kovoti su nelegalia migracija. Taigi mes parodėme dar kartą, kad esame nusiteikę ir norime išlaikyti gerus tarpusavio santykius su ES, ne tik ekonomikos srityje, taip pat ir kitose srityse, nes mūsų sieja bendras vertybės, teisės viršenybės principų laikymasis ir e, tikrai esame suinteresuoti, toliau bendarbiauti esame suinteresuoti, baigti darybas, pasirašyti tinkamą priimtiną tarp institucinį susitarimą, kuris leistų išspręsti susilikusius teisinius aspektus ir problemas, kurių jau liko nedaug nuo to laiko, kai tiesiogiai esu atsakingas už šias darybas, e, turiu pasakyti, kad mums pavykdavo kiekvieną kartą išspręsti visas iškilusias problemas ir žinoma, kai jau pasiekėme finišo tiesioje, tai tie ginčiai ir diskusijos tampa sudėtingesnės, tačiau vadovaudamėsi bendradarbiavimo dvasia mes turime ieškoti to, kas mus e, jungia, o ne tas, kas mus skiria ir visus klausimus išspręs. Noriu pasakyti, kad Šveicarijos padėtis smarkiai skiriasi nuo kitų ES valstybių narių, pavyzdžiui, tų, kurios nori išstoti iš ES, nes nenorime jokių skirybų, mes priešingai norime sustiprinti savo partnerystę su ES, kuri trunka jau daugelį metų. Čia ES, žinoma, nori tą padaryti e, vadovaudamasi savo interesais, na, o Šveicarija, žinoma, siekia apginti savo interesus. Taigi, ačiū, pane pirmininkė. Ačiū svečiams pasisakiusiems, ačiū ponui Balzarečiui, kuris neketina skirtis su mumis. Išvengsim dar vienų skirybų vadinas. Išklausėm abi pusės, išgirdome, kokia yra esama padėtis ir dabar DEEA delegacijos nariui norėčiau suteikti žodį. Taigi žodis jum, Jornai Dormanai. Taip, kaip minėjot, esu DEA e delegacijos narys. Mes e, aktyviai bendradarbiavome su Šveicarija. Liepos mėnesį buvome susitikę su Šveicarijos parlamentarais, o prieš keletą savaičių e, drauge dalyvavome toje pačioje e, misijoje. Labai smagu, kad surinktas šis posėdis su pagrindiniais dėrybininkais, artėjame prie finišo tiesiosios ir tikiuosi, kad visai netrukus galėsime prieiti prie sėkmingų išvadų šiuose dėrybėse. Tos dėrybos iš tiesų truko labai ilgai nuo 2014 metų gegužės. Iš žiniasklaidos supratau, kad situacija iš ties yra kritinė. Šveicarai nerodė pakankamo lankstumo dėl tokių E, jiems kritinių taškų. Jeigu paprašysime B plano, tikrai pasieksime naudingų rezultatų. Ačiū, kolega. O dabar trys kolegos paprašė žodžio. Taigi, ar dar kas be trijų mano išvardytų kolegų norėtų pasisakyti? Gal galėtumėt kalbėti po dvi minutės, kad e, liktų atsakymo, atsak... laiko atsakymams. Ačiū pirmininkė, tarpusio santykių su Šveicarija tema yra e, priskirtina ne tik užsienio politikos, tačiau taip pat ir ekonomikos e, sričių. Noriu padėkoti abiems prelegentams už tikrai išsamą informacijos pristatymą. Kelis klausimus noriu užduoti. Pirmiausia, ponui Lefleriui. E, Šveicarijoje jau buvo padarytos nuolaidos dėl arbitražo teismo darybose su Šveicarija. Ar tos nuolaidos nėra didesnės nei iš pradžių e, buvo e, planuota, nes čia kalbama apie ES teisės aiškinimą ir už tai yra atsakingas tik, tik teisingumo teismas buvo iki šiol. Galėtumėte pakomentuoti, ponai Balzarečiui, Balzarečiui noriu paklausti. Aš visą laiką laikiau Šveicariją liberale valstybė ir tikrai palaikome gerus tarpusio santykius. Tačiau e, Šveicarijoje darbuotojų teisės yra netaip liberaliai traktuojamos kaip e, Europos Sąjungoje. Nors Šveicarija, būdama pavyzdinė demokratinė ir liberalios ekonomikos valstybė, neturėtų būti suinteresuota e, vieša atvira konkurencija, ypač paslaugų teikimo e, e, srityje. Trečias klausimas, Badna Virtembergė savo laiku buvo liberalizuotas pastatų draudimo nuo gaisrų e, sąlygas e, ir e, <clears throat> nepaisant paskėtus situacijos, Šveicarijoje tos paslaugos vis tiek yra pigesnės. Pone Gomes. Norėčiau užduoti klausimą ponui Lefleriui. Kokios um, parlamento rekomendacijos parengtos pagal Panamos dokumentus, kalbant apie mm, kovą su mokesčių vengimu ir kova su pinigų plovimu. Kaip tos rekomendacijos buvo įgyvendintos, ar jas buvo atsižvelgta? Kaip jas atsižvelgiama dėrybų metu? Ir turim pastebėti, kad e, nors Šveicarija, e, Šveicarijos bankin, bankų sistema e, yra konfidencialiai traktuojama, bet ar mokesčių vengimas Šveicarijoje nėra nusikaltimas? skirtingose kantonuose taikomos skirtingos mokesčių strategijos ir mums tai kelia labai daug nerimo, pavyzdžiui, Ciuricho sistema. E, vykdoma nusikalstama veika, mokesčiai vengiami Ir panašu, kad Šveicarijoje ši padėtis yra visiškai nekontroliuojama. Kalbėjau su Šveicarijos parlamentarais, jie bandė sureguliuoti šią sistemą, tačiau prieš jo sukilo tam tikros um, šalis ir niekas nebuvo pasiekta. E, taip pat e, Taip pat kyla klausimas dėl informatorių. Jie kelia didelę grėsmę mūsų susitarimui su Šveicarija. Anu, ačiū Ana Gomeš, ponas Tanekas. Ana nepaminėjo apie e, Italiją, Mes, žinoma, remiam šitą institucinį, stru, institucinį struktūrų sustarimą, bet norėčiau prisim, pakalbėti apie tai, kas įvyks 2020 metais, kai ponas uh, turbūt uh, panašius kalbas girdėsime iš uh, Didžiosios Britanijos atstovų panašiai jie kalbės kaip ponas Lefleris ir tada kalbėsim apie tai, kad va tokie sprendimai bus reikalingi po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungo. Kalbėsim apie laisvą judėjimą. E, mums tai yra svarbus klausimas. Taigi kyla klausimas, kiek, kiek sieksite e, kompromiso juk jūs beveik ignoravote savo šalies piliečių balsą, ignoravote referendumą, taigi kiek sieksite kompromiso šioje srityje? Ar kalbėsite apie tai, kad vietos darbai skirti vietiniams gyventams? Mūsų valdžios atstovai kalbėjo apie tai, kad po breksito mūsų rinka nebus apsaugota nuo išorės uh, veiksnių. Uh, bet kadangi uh, esate visiškai atsiskyrę, nepriklausote Europos Sąjungai ir nesate irgi mokate gerokai mažiau už tam tikras narystės negu, pavyzdžiui, Norvegija ar Islandija. Reikėtų pakalbėti ir apie valstybės paramą. Po Brexito Britanijai kyla daug nuogastavimų dėl, dėl valstybės paramos, kokia ji bus. Ačiū Čarlzui Tenekui. Aldė žodžio neprašė, žalieji neprašė tai ponas Helmut Šolč, žodis jums. Ačiū. Norėčiau pateikti papildomų klausimų prie tų, kuriuos paminėjo kolegos. Jeigu pažvelgtume į Šveicarijoje nuomonių apklausą ir į kai kurių politikų pasisakymus Šveicarijoje, tai iškiltų klausimų, kad Tie politikai mano, kad šitas susitarimas yra per daug plataus masto ir kad ES šitas susitarimas gali būti naudingesnis negu Šveicarijai. Todėl Šveicarijoje vyksta vidaus diskusijos dėl Dėl to ir norėčiau klausti, ar vis dėlto dauguma yra linkusi pritarti, ar tiesiog yra siūloma palūkėti. ES pozicijos. Kitas klausimas. Vokietija. Export, uh, land, um, und die Frage ist. Uh, äh, ES yra didžiausias ginklų äh, eksportuotojas. Ir ar šitas susitarimas turi kokios įtakos bendradarbiaujant ginkluotės uh, teikimo srityje. Be to, savaitgalyje Šveicarijos laikraščiuose buvo kalbama apie sudėtingą finansinę situaciją paskutinėme ano šimtmetyje ir taip pat užsimenama apie sudėtingą situaciją finansinėje rinkoje Šveicarijoje dabar. Baiminasi darbo vietų sumažėjimo ir ar nereikėtų atsižvelgti į šitos lūkesčius, tos susirūpinimus, galutinai derintis dėl šito susitarimo. Aš norėčiau taip pat paklausti dėl terminų. Mes girdėjome, kad jūs siekiate artimiausių metų baigti darybas Tačiau po pasirašymo dar reikėtų numatyti keletą mėnesių e, ratifikavimui ir Šveicarijoje, pavyzdžiui, tai vyktų ne anksčiau kaip iki 20 metų. Todėl norėtume paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, kada taryba galėtų išreikšti savo pritarimą, turint omenyje, kad pritarti dar turės ir parlamentas. Taigi atsakykite klausimus, po penkias minutės skiriu kiekvienam. Pirmas svečias. Kai kurie klausimai buvo ne man adresuoti, tai e, aš į visus negalėsiu atsakyti. Manau, kad pademonstravome lankstumą tiek, kiek galėjome jo pademonstruoti. Kiekviena darybų šalis ateina į darybas turėdama aiškius įgaliojimus e, ir e, nubrėžtas raudonasis linijas, mūsų turimi darybiniai įgaliojimai ir e, pareikšti ketinimai. Jūs puikiai žinote, kaip veikia mūsų šalies politinė sistema. Ir mes negalime priimti sprendimo, nepaisydami gyventojų nuomonės. E, tačiau tai reiškia, kad turime kalbėti apie planą B, vis dar vadovavimės e, A planu ir dedame visas pastangas, kad e, rastume priimtiną sprendimą, taip pat ir dėl laisvo asmenų judėjimo, ir dėl bendro viso dėrybinio paketo. Pone Švabai, manau, kad. Manau, kad naujoji komentaravo direktyva tiesiog su, su vienodins e, darbuotojų teisinę padėtį. Tai susijęs su skirtingomis valiutomis, Šveicarijos franko perkamąją gale, taip pat tai susijęs su Šveicarijos darbo rinkos ypatumais. Dėl tų priežasčių mes manome, kad mums reikalingos tam tikros atsargumo priemonės 2003-2004 metais mūsų, at, mūsų darbuotojų komandiravo direktyva buvo patvirtinta, o šiandien situacija jau yra kitokia. Ir aš manau, kad mes turime laikytis įsipareigojimo, kad atlyginimas būtų kuo labiau apsaugotas. Tai yra diskusija, kuri ir toliau turėtų būti plėtojama dėrybų metu. Dar vienas dalykas susijęs su taikytina teise. Iš tikrųjų, šiuo integracijos susitarimu mes perimame ES sutarčių teisę. Tačiau aš pabrėžiu sutarčių teisę. Ir todėl mums tai yra sutarčių teisė, tai yra aspektas, į kurį reikėtų įsigilinti, kadangi mes pasirašydami šitą integravimo susitarimą, mes netapsime ES e, nare. Tiesiog nuoroda į Teisingumo teismą pagrįsta yra tada, tik tai kai mes iš tikrųjų susitarėme dėl ES teisės taikymo. Tanak pateikė panašų klausimą kaip ir ponui Lekne. Dabar pereisiu prie prancūzų kalbos. Pone Gomes, Europos parlamento rekomendacijos, kaip ir kiekvieno pasaulio parlamento rekomendacijos e, Šveicarijai yra labai e, svarbus švelniosios teisės šaltinis. Tikrai galiu patikinti, kad e, mes viską labai įdomiai steb, įdėmiai stebime ir atsižvelgiame. Noriu aiškiai pasakyti, kad mokesčių vengimas Šveicarijoje yra laikomas nusikalstama veika ir tikrai ne... rekomenduoju jums, jeigu gyvensite Šveicarijoje, bandyti vengti mokesčių, nes už tai grėsia baudžiamoji atsakomybė. Taip, Šveicarijos kantonai, kaip ir es valstybės narės, e, turi skirtingas finansinės ir mokesčių sistemas, tai yra susiję taip pat šiek tiek ir su konkuravimu ekonominiu tarpusavyje. Tačiau Šveicarijoje galioja ir federalinis įstatymas, kuriuo yra nustatomi uh, baziniai kriterijai galiojantis visiems kantonams, tuo tarpu jie savo ruoštų gali taikyti tam tikrus nukrypimus nuo e, šio pagrindų įstatymo. E, tokiu būdu yra užtikrinama tam tikra konkurencija mokesčių e, srityje tarp atskirų kantonų. Jeigu galbūt aš pamiršau paminėti anksčiau e, apie šiuo metu e, peržiūrimą įmonių pelno mokesčio įstatymą. Parlamentas pritarė pateiktam įstatymo projektui, kadangi tai yra jau te, teisėkuros e, procesas, tai gali tekti surinkti referendumą šiuo klausimu ir jeigu jis bus surinktas, tai tai bus padaryta ne anksčiau nei 19 metų gegužį, bandoma dabar galiojantį įmonių pelno mokesčių įstatymą atnaujinti, atsižvelgiant ir į ES pageidavimus, kurie buvo išsakyti dvišalėse diskusijose tam, kad tarptautiniai e, koncernai e, negalėtų vengti mokesčių konkuruodami su kitomis įmonėmis. Dėl informatorių apsaugos įstatymo ir kad priemušių įstatymo informatoriams kiltų grėsmė. Šveicarijoje aš iš tiesų nemanau, kad uh, kad tau būtų galima tapatinti su tam tikrų komercinių paslapčių e, apsauga, nes tai yra skirtingi dalykai, informatorių. Politinės diskusijos Šveicarijoje. Mes esame įpratę. Tiesiog e, turėti reikalų su skirtingomis politinėmis partijomis, jų nuomonėmis, jų įsivaizdavimu. Uh, jeigu kurį laiką neatsižvelgiamai į tam tikros kilmės politinius argumentus, kai aiškiai nepaaiškiname mm, mūsų siekinių esmę, tai tiesiog jeigu mums pavyksta paaiškinti tų susitarimų esmę ir kilmę, tai tuomet mums pavyko susitarti. Mes puikiai suprantame, kad yra tokių politinių jėgų, kurios nesutinka su mūsų siekiniais. Tai mūsų uždavinys tas politinės jėgas įtikinti, kad galų gale mes galime priimti sprendimą daugumą. Dėl ginklavimosi pramonės ir sąsajų. Iš tikrųjų, Šveicarijos darbo rinka per pastaruosius metus ES piliečiams tampa e, vis patrauklesnė. Ir žinoma, šitie e, mainai tampa palankesni. Ačiū. Um, um... Labai trumpai. Europos Sąjunga padarė labai daug nuolaidų, tai buvo pasakyta, bet nemanau, kad jų buvo per daug. Kalbėjote apie teisingumo teismą, čia labai svarbu rasti ir pasiekti kompromisą, kad išsaugotume Šveicarijos teisinės sistemos autonomiją mūsų išorinės partnerės autonomiją. Ir mes manom, kad suderinę arbitražo sistemą ir e, nurodė visus e, preliminarius išaiškinimus, tai yra e, atsakomi jūsų užduotą klausimą. Kas dėl plano B, laiko gairių ir taip toliau. Kol kas jokio plano B neturime ir jo nerengėme, nes dar nebaigėme įgyvendinti plano A. Ir manom, kad viską spėsim. Terminai yra griežti, kai kurie klausimai labai svarbus, dėl jų nesitikėme nuolaidų, dėrybos vyksta jau ketverius metus ir tie tos vadinamos raudonos linijos metams bėgant e, panašu šviesėja. Ir manom, kad e, jeigu baigsim tas dėrybas pakankamai greitai, e, nepaisant ilgų procedūrų, kur, nes reikės dar uh, ratifikuoti ir ES valstybėse narėse, ir Šveicarijoje. Tai pristatysime e, dokumentą ir Europos parlamentu, parlamentui, išdėstysime savo įsipareigojimus. Kas dėl mokesčių vengimo klausimo? Klausimas tikrai labai svarbus. Su Šveicarija glaudžiai bendradarbiaujame šiuo klausimu ir manom, kad Šveicarija atkreips dėmesį į ES uh, e, reglamentus dėl, dėl įmonių pelno mokesčio ir taip toliau. Buvo surinktas referendumas, turime e, prisitaikyti prie piliečių balso ir tikimės, kad iki, vis dėlto iki kitų metų vasaros sritis bus patobulinta ir mes toliau sėkmingai bendradarbiausime. Iš tiesų dabar vos keli dalykai yra nekontroliuojami Šveicarijai, nors buvo minėta priešingai. Čarlzo Taniko kelionė laiku, trys metai į priekį tiek jis norėjo pakeliauti į ateitį. Jungtinės karalystės situacija po dviejų metų bus visai kitokia negu Šveicarijos yra dabar. Jungtinė karalystė nori išstoti iš ES, nori užkirsti kelią uh, darbuotojams į savo šalį. Šveicarija priešingai nori užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą, nori e, didinti vidaus rinką. Tai jeigu Junktinės karalystės e, vyriausybės norai pasikeistų, galbūt būtų galima pritaikyti ir Šveicarijos modelį, bet dabar e, e, išsakyti norai yra visiškai skirtini. E, Šveicarijos indėlis į sanglaudos fondą. E, taip, e, tas indėlis yra dvigubai mažesnis negu Norvegijos, bet reikia atsižvelgti ir į proporcingumą šalių. Dėl ginklų gamybos ir eksporto į dėrybas šis klausimas neįtrauktas dėl pagrindų susitarimo. Taigi pagal tą susitarimą e, kalbame apie santykius tam tikrose konkrečiose sritise ir sutarę dėl bendro aiškaus pagrindo užtikrinsime ir e, nuspėjamumą ir vienodas teisės ir ES ir Šveicarijai. Ir e, Tikimės, kad šitie mūsų santykiai plėtosis abiejų, abiejų partnerių e, naudai. Ačiū ponai jums abiems. Buvo puiku pasikeisti nuomonėmis AFET komitete. Linkime gero darbo rytoj. Galite kliautis AFET komitetu. Uh siekiant pagerinti Šveicarijos ES santykius. Dėkoju delegacijos kolegoms už tai, kad jie čia dalyvavo. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Jau 20 minučių vėluojame pagal darbo tvarkę, taigi penktą klausimą atidėsime, nes mūsų, e, atsiprašau, e, Dabar kalbėsim apie konkrečios nuostatos taikomus siekiant Europos teritorijų bendradarbiavimo tikslo Interreg, kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos. Jums trys minutės. Kaip žinote, e, šis klausimas kilo, e, išplaukė iš diskusijų dėl daugiametės e, finansavimo programos ir buvo išplaukė tas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas Interreg. Visi, kurie išeina iš posėdžių salės, prašome visą tai padaryti labai tyliai, be diskusijų, komentarų ir taip toliau. Tyliai. Ačiū. Kaip jau minėjau, kolegos, e, e, šis klausimas išplaukė iš busamos daugiametės finansavimo programos, buvo kalbama apie Europos teritorinį bendradarbiavimą, Interreg ir AFET e, komitetas nusprendė parengti dokumentą, parengti nuomonę, nes tokios e, šalis kaip e, Norvegija, Šveicarija yra įtrauktos į šią priemonę ir todėl manom, kad mes turime kalbėti komitete apie šią programą. Reikėtų atžvelgti į keletą svarbių aspektų. Du nauji elementai e, bendradarbiavimo srityje, e, nutolusios šalis regioninės investicijos į inovacijas, tarp valstybinis bendradarbiavimas taip pat labai svarbus, nes tai susijęs su mūsų išorės partneriais, taip pat e, e, klausimas dėl jūrų buvo padaryti, padaryta daugybė pakeitimų, įtraukta ir e, jūrų klausimas į šį dokumentą. E, jūrų sienos išsiplėtė, ypač pietinėje Europoje, ir tai labai svarbu atkreipti dėmesį. Komisijos pasiūlymas blogina jau E, turimą pasiūlymą neatsižvelgiama į bendradarbiavimą su Tunisu, taip pat į bendradarbiavimą su mūsų partneriais. Ir kaip žinote, Viduržėmio jūros regione labai svarbus bendradarbiavimo didinimas. E, tai atneštų naudos abiem pusėms reikėtų pasižiūrėti į išorės bendradarbiavimo programas, supaprastinti bendradarbiavimo programas su trečiosiom šalims. Tos programos yra labai e, sudėtingos, turi e, labai e, svarbių tikslų. Taigi pakeitimai susiję su Interreg galėtų būti sugirstyti dvi dalis. Visų pirma, su IP3 susiję, su ES reglamentais, kurie reglamentuoja šią sritį. Ir E, taip pat e, reikėtų pakeisti terminus, kai trečiosios šalis įtraukiamos į interek, reikia užtikrinti, kad e, trečiosios šalis spėtų, kad joms būtų užtikrinama pakankamai daug laiko dalyvauti programą. Ir kiti pasiūlymai yra techninio pobūdžio, jie teksto esmės nekeičia. Taigi, kita MFF programa 10 milijardų eurų skiriama e, Interreg ir labai svarbu, kad šitos lėšos būtų išnaudojamos veiksmingai, kad būtų sukurta pridėtinė vertė. Dėkoju. Kastaldo, tikrai pristatėte klausimą per keturias minutės. Iš tiesų per tris, nes nutraukėte mane per vidurį. E, šešėliniai pranešėjai ar kažką praleidau išvardyjas. Tris šešėliniai pranešėjai jums po dvi minutės. Ponas Adamoj, prašau. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau atsiprašyti ponios Šulce vardu. Ji dėkoja ponui Kastaldo Ji pritarė e, pakeitimams, bet turi keletą pastabų. Pone, pone Šiuice norėtų priminti, kad Interreg reglamento projekte e, atkreipiamas e, dėmesys į IP3 finansinius vokus ir kad E, nereikėtų išbraukti konkrečių sumų, o kad reikėtų išbraukti konkrečias semas ir nurodyti į atitinkamus, e, padaryti nuorodą į atitinkamas reglamentus. Reikėtų įtraukti ir tarp valstybinės jūrų bendradarbiavimo programas. Tačiau ji pažymi, kad e, kad staldo ištraukia e, bro, žodį adjacent ir į, įrašo žodį maritime, prašo pa, paaiškinti, kodėl padarė tokį pakeitimą. Ačiū, kalbėsiu kolegė, kolegos vardu, sako ponas Pasko. Uh, turbūt, e, kaip ir ponė Šuice, kolega yra transporto komitete. Kolega taip pat sveikina e, bendradarbiavimo idėją ir e, ši idėja rodo, kad ES gauna daug naudos iš bendradarbiavimo. Tačiau pastaruoju metu solidarumo trūksta, bet komisija kalbėdama apie naują finansavimo programą įtraukia Interreg. Anksčiau kalbėjom pagrindę apie socialinius ir ekonominius klausimus, dabar kalbama apie saugą, migraciją, pasienio apsaugą. Ponas Pečiula sveikina E, e, lankstesnės taisyklės, kurios išplaukia iš naujos valdysenos struktūros. Jis taip pat e, mini bendradarbiavimo skatinimo viduržėmio jūroje svarbą. Ačiū Janui Paško, Mr. Šolts, prašau. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už pasirinktą požiūrį Čia norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų aspektą, kalbant apie šią priemonę ir Interreg programos tesimą e, struktūrinės politikos srityje. Tos paramos priemonės, kurios buvo pradėtos anksčiau ir dabar yra įgyvendinamos, e, kaip galima užtikrinti jų testinumą gyvendinant naują daugiametę finansinę programą, kaip užtikrinti, kad jos nebūtų nutrauktos ir kaip bendrai regioninės politikos paramos struktūros čia turėtų būti peržiūrimos, turint omenyje tarybos planus mažinti asignavimus. Ir aš manau, kad čia reikia kalbėti ne tik apie pietų interreg programos svarbą, Tačiau e, taip pat ir tas programas ir projektus, kurie gyvendinami pasienyje tarp Lenkijos, Vokietijos arba Čekijos ir Vokietijos, e, kuomet svarbiausias paramos lėšas yra skiriamas iš bendrijos biudžeto, todėl reiktų užtikrinti, kad jos nebūtų mažinamos, e, ypač pasienio regionuose. Ačiū. Ačiū Helmutui Šolcui. Ar Dar būtų norinčių kalbėti, nėra. Fabio, ar norėtume apibendrinti diskusiją? Prašau. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms už išsakytas mintis. Manau, kad e, vis tik tai mano pasirinktas požiūris bendrai vertinant sulaukė palaikymo. Norėčiau trumpai sureaguoti į e, kolegės, kuri pavadavo kolegę Šuicą, mintis. Įminė problemas kilančias dėl tam e, tikrų formuluočių pasirinktų arba siūlomų pakeitimo e, projekte dėl žodžio adjacent arba papildomai. Manau, kad galima dėl to kalbėtis. Tai, ką kolega Paskų pasakė, kalbėdamas kolegos Piculos vardu, jis, manau, labiausiai norėjo pabrėžti būtinybę viduržėmė jūros regiono šalims bendrabiauti sprendžiant migracijos problemas. Kadangi man šios problemos taip pat labai svarbios, mums sugebėsime susitarti kolegai Šolciui Galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų nenorime, kad asignavimai būtų mažinami. Taryba veikiausiai to sieks, tačiau manau, kad čia mūsų pozicijos tikrai sutampa, mes jokių asignavimų mažinimų nenorime. Ačiū Fabio. Ačiū kolegoms už pasiūlymus. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 15 dieną 11 val. Balsuosime lapkričio 21 dieną. Šiek tiek vėluojame, 15 minučių, dabar noriu nedėlzamas perėti prie šeštojo darbo atvarkės klausimą. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Kneseto užsiekalų ir gynybos komiteto pirmininku. Šį keitimąsi nuomonėmis organizuoja ryšių su Izraeliu delegacija. Taigi mums didelė garbė sveikinti savo tarpę poną Avį Dichterį, Knesetos reikalų ir gynybos komiteto pirmininkus. Sveiki atvykę, prašau sėstis. Tie kolegos, kurie dalyvavo reikalų komiteto delegacijos kelionėje į Izraelį 17 metų gruodžio mėnesį, puikiai prisimena, kaip svetinga ir šiltai buvome sutikti kartu su pono diktoriu lankosi mūsų komiteto posėdėje Likud partijos atstovė Ana Berkut, Michel Rozit, Meritz partijos atstovė, Liberistų partijos atstovas Om, Omer Balet. Šalom, džiaugiamės jūs čia matydami, matydami užsienio komitete savo draugus iš Izraelio, Izraelio Knesetas ir Europos parlamentas e, palaiko jau ilgus metus glaudžius tarpusavio ryšius, puikiai bendradarbiauja, sprendžiant e, mums e, bendrai rūpimus klausimus, ypač siekiant užtikrinti stabilumą, saugumą regione, taikos procesą. Ir būtent dėl šios priežasties aš mėginau pasikviesti diskusijai e, komiteto pirmininką tam, kad galėtume aptarti padėtį artimuosiuose rytuose ir Sirijos konflikto sprendimo perspektyvas, ypatingai vertinant Rusijos ir Irano vaidmenį, taip pat saugumo ir uh, <clears throat> stabilumo situaciją Libane. Uh, Hezbollah vaidmenį. Taigi, nedėlsdamas suteiksiu žodį pirmininkui Dikteriui, o po to tikiuosi vaisingos diskusijos. Ačiū, poe Makalisteri. Praėjusiais metais e, jūsų komitetas, kurio pirmininko pavaduotojų jūs tuo metu buvote, buvo atvykęs į Izraelį aptarti padėties artimuosiuose rytuose. Turiu pasakyti, kad esame įpratę kalbėti apie kaiminės šalis kaip, savo, kaip apie savo priešus. Tai nes panašu, kad matematikos dėsniai administratise kitaip galioja. Ir dabar esame pasirašę taikos sutartį su Egiptu ir Jordanija. <clears throat> o dabar turime keturias aplink valstybės priešės, nes Libanas tapo mums priešiška valstybė dėl Hezbollah veiklos, visą pagarbą Hezbollah, nors jos nejaučiu šiai organizacijai. Deja, 19 e, arabų valstybių e, šią organizaciją vertina kaip teroristinę, o kitos šalis bando atskirti politinį ir karinį Hezbollah sparną Aš jau 47 metus esu politika ir patikėkite manimi, niekada nesu sutikęs ne vienoje musulmonų teroristinių organizacijų e, šakių atskirų sparnų e, politinio ar karinio. Žinau, kad jūs bandote lyginti situaciją su ETA, Batasūna, e, Airijos Respublikos armija, Šimfein, tačiau <clears throat> Artimuose rytuose ta logika neveikia. Mes čia kalbame apie teroro valstybę, kuri atsirado per pastarosius ketveris metus ir per pastarąjį dešimtmetį ji atlieka labai svarbu vaidmenį e, destabilizuojant e, artimuosius rytus. Iranas turi beveik penkis, veikia per penkis įgaliotinius prieš Izraelį, tai yra Hezbollah, Libane, Hamas ir Islamo džihadas, Palestinos autonomijoje, Gazos ruožė daugiausiai šito milicija, kuri per pastaros metus buvo sukurta Sirijoje tam, kad vykdytų teroristinę veiklą iš Sirijos teritorijos Izraelio atžvilgių ir Jemene veikiantis hutai, kurie e, kiekvieną savaitę apšaudo Irano raketomis Saudo e, Arabiją ir e, tų raketų skrydžio nuostolis siekia nuo 700 iki 1000 km. Taigi vertinant situaciją artimuose rytuose reikia pasakyti, kad visas virveles tampo Iranas. Iranas perdavinėja e, per Siriją ir Libanui tikslę tolimo nuotolio ginkluotę ir e, raketas, <clears throat> kuomet Izraelis priims sprendimą vienu ar kitu būdu viską blokuoti, nežinome, kaip gali viskas pasikeisti kai e, Jeigu būčiau čia pakviestas prieš 7-8 metus, tai galbūt praeičiau savo diskusiją apie patį artimuose rytuose nuo e, minčių apie Izraelio-Palestinos konfliktą, tačiau situacija pasikeitė. Izraelio-Palestinos konfliktas jau tampa e, galbūt antrarūšių, trešiarūšių konfliktu mūsų regione, kuomet mes pasaulyje diskutuojame apie vienos dviejų valstybių problemos sprendimą, turime kalbėti vis tik tai apie trijų valstybių sprendimą. Palestinos autonomija, kurią vadovauja vakarų krante Mahmudas Abbasas, Hamasas vadovauja Palestinos vyriausybei Gazos ruožė ir tai yra Hamas organizacija bendrabiaujanti su musulmonų brolyje Palestinos autonomijos savivaldos prezidentas Mahmus Abbasas, kuomet pastarą kartą lankėsi gazos ruožė, kada tai vyko. Maždaug prieš 11 metų. Žinau, kad keistai skamba e, tokia situacija, kad Palestinos e, savivaldos prezidentas e, nesilankė palestiniečių teritorijoje 11 metų e, po Irano karinio pervesmo remto gazoje. Hamas šią teritoriją valdo jau 11 metų. Kalbant apie Palestinų savivaldą, turiu paminėti vieną svarbų dalyką. Nežinau, kiek iš jūsų suprantate, kad tam, kad būtų galima įsidarbinti Palestinos savivaldos institucijose, yra du būdai. Vienas būdas kandidatuoti į atitinkamas pareigas ir, tokiu, ir jūs arba priims arba ne, tačiau kitas daug patikimesnis būdas yra įvykdyti teroristinį išpolį, būti sulaikytam Izraelio e, saugumo struktūrų arba e, dar geriau būti nužudytam. Štai vakar vienas teroristas <clears throat> vakarų krante vienoje iš gamyklų pradėjo e, šaudyti į gamyklos darbuotojus. Ir nužudė du darbuotojus. Jauną moterį, vieno vaiko motiną ir e, trijų vaikų tėvą. Trečias asmo buvo sužeistas. Teroristas e, dar nėra suimtas, tačiau bus sugautas gyvas ar miręs, tačiau tas žmogus puikiai žino, kad jis jau vakar e, tapo Palestinos savivaldos darbuotojų, nes Palestinos savivalda veikia įstatymus, pagal kurį, jeigu jūs esate suimtas Izraelija, jums yra išmokama mėnesinė alga. Jeigu jūs e, e, keliolika metų esate laikomas Izraelio kalėjime, tai jums yra mokamas atlyginimas, kuris siekia maždaug 500 dolerių per mėnesį. Palestinos savivalda kiekvienais metais išmoka 400 milijonų dolerių teroristams. Įsivaizduokite, jeigu Briuselėje teroristinį aktą atliktų palestiniečių atstovas ir jis sulaikytų Izraelio saugumo struktūros, tai yra tie teroristai, kurie buvo užpuolę žydų muziejų ar kitus išpolius įvykdė. E, tai jiems Izraelio, tai yra Palestinos savivalda, mokėtų mėnesinį atlyginimą, kuris per metus siekia 400 milijonų dolerių bendras išlas. Tai yra režimas, kuris kalba apie kovą su teroristais, apie taiką. Šis e, režimas maitina teroristus ir tą virkštelę reikia nutraukti. Prieš kelis mėnesius Izraelis priemė įstatymą, kuriame kalbama apie tai, kaip mes ketiname sustabdyti e, Palestinos savivaldos veiksmus e, teisėtai remti terorizmą. Ačiū, pirmininkė Dikterė, už jūsų įžanginį pasisakymą. Turime dabar 25 minutės su diskusijai. Labai daug norinčių kalbėti. Pirmiausiai man reikėtų perskaityti visą sąrašą užsienio kalbėtojų tam, kad galėčiau tinkamai paskirstyti kalbėjimo laiką. Pane Gomes parašo žodį, panas Kan, Belderis, Van Orlen, ponas Laptyga, ponas Vaigel, Bukneris, Kausų, Užtrevičius. Ar dar kas nors nori kalbėti? Devini. Kiekvienam skirsime po dvi minutės, nes e, tikiuosi tikitės išgirsti ir atsakymus. Pirmoje Ana Gomiš kalbės. Jūs sakėte, pirmininkė, kad jums didžiulė garbė sulaukti šito svečio. Man priešingai, aš esu pasipiktinusi. Tiesiog. Aš noriu jūsų akivaizdoje pasakyti, kad vakarų mm, krante, gazos ruošte nuo 2001 metų tikslingai buvo žudomi žmonės, buvo daromi karo nusikaltimai. 2007 metais už nusika, nusikaltimus, e, už karinius nusikaltimus, e, kas su... E, Vienas iš Izraelio piliečių buvo uh, E, suimtas tiesiog e, palestiniečiai yra laikomi antros klasės piliečiais ir aš parlamentas tikrai nenorėčiau eiti oboliauti su velniu. Tiesiog Izraelis nėra suinteresuotas e, taika ir karas tarp Izraelio ir Palestinos gyventojų, manyčiau, turi būti užbaigtas tiesiog randant tą dviejų valstybių taikingą sprendimą. Thank you, Ana Gomes. Po, ačiū poniai Ana Gomes. Iš tikrųjų, natūralu, kad netgi jeigu mes nesutinkame su politinėmis svečių e, pažiūromis, vis dėlto turime teisę pasakyti, kad mums yra malonu pasveikinti e, e, mūsų užsienio komitete svečius ir mes tai darome su kiekvienais svečiais. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, noriu pareikšti užuojautą. Taip, ponė Gomes, teroristinio išpolio, kuris vakar buvo vykdytas e, aukų artimiesiams, taip pat Izraelio piliečiams ir Izraelio valdžios atstovams. Du jauni žmonės buvo nužudyti, dvi šeimos sužlugdytos. Baisu. Padikteri. Manau, kad labai svarbu palaikyti tarpusą ryšius Knesetų ir Europos parlamento, todėl jūsų apsilankimas čia yra labai svarbus. Pirmą klausimą noriu užduoti. Kokį indėlį ketina jūsų komitetas įnešti, kad būtų stiprinami tarpusio santykiai tarp es ir Izraelio, taip pat ir tarp Europos parlamento, mūsų komiteto ir Kneseto užsienio reikalų komiteto. Ir aš manau, kad <clears throat> iš tiesų man buvo gėdinga klausytis e, ponios Gomeš kalbos prieš tai e, e, tų politinių pareiškimų. Antras klausimas. Europos parlamentas ir ponė Mogherini pasako už tai, kad reikia ES investuoti į dviejų valstybių sprendimą, sprendžiant Izraelio-Palestinos konfliktą. Kaip Jūs vertinate neseniai Strasbūrė paskeltą pareiškimą? Ačiū. Pone Belderė, Alde frakcijos vardu, Ivo Vaigel dabar kalbės. Ačiū. Aš kalbėsiu slovėnų kalbą. Žinoma, sveikinu Jūs atvykus į mūsų komitetą. Aš e, parlamente turėjau panašias pareigas kaip ir Jūs. Ir tiesiog norėjau pasakyti, kad Jūsų pasisakymo pagrindinės tezės e, kuriuose jūs teigiate apie Izraelio valstybės saugumą, mums yra priimtinos. Mes taip pat norėtume, kad Izraelis gyventų saugų gyvenimą, be baimių, be išpolių, be terorizmo grėsmių. Ir kad jūs gyventumėte laimingai. Ypač jūsų jaunoji karta. Tačiau Aš taip pat esu gavęs panašios informacijos, kurią minėjo ponia Gomeš. Ir aš taip pat norėčiau taip pat e, sutikti su jos susirūpinimu rabijonėmis. Jeigu agresija ir pyktis išliks ir toliau, tai ar mes išspręsime problemą? Aš supratau, kad jūs uh, Jūsų politinė karjera yra labai plati, turininga, jūs ėmėtės įvairiausių uždavinių. Ir vis dėlto, kai mes pradėjome kalbėti šiandien, turėtume suprasti, kad dialogas, kalbėjimasis gali padėti išspręsti įvairias problemas. Būtent to dialogo aš pasigendu santykiuose tarp Izraelio ir Palestinos. Ir man taip pat nesusidarė įspūdis, kad jūs norėtumėte to dialogo su palestiniečiais. Buchner? Norėjau paklausti apie santykius su Iranu apie jūsų veiklą. Taip pat norėčiau paklausti apie sutartį, kuri uždraustų urano sodrinimą Irane. Aš manyčiau, kad norėčiau pasakyti, kad nesuprantu jūsų nenoro pratesti šios sutarties, kadangi ji garantuotų uh, Izraeliui daugiau saugumo, jeigu Iranas toliau nesiginkluotų, nekurtų atominio ginklo, nes e, turint Iranui atominį ginklą ir kitos valstybės kaiminystėje to paties panorėtų ir jeigu Iranas ir toliau sodrintų Iraną, tai tie įrenginiai gali būti bombarduojami ir taip toliau. Ir tai reikštų papildomą riziką. Gracias, señor presidente. Koso. Aš nepateikinėsiu klausimų. Klausimas, į kurį atsakytų karinis nusikaltelis, tai būtų tiesiog kaltinamojo pobūdžio. Mes kalbame apie karinius nusikalt, karų nusikaltimus, kankinimą palestiniečių vietos gyventojų kankinimą, šaudimą, e, taip pat nužudimą be teismo nuosprendžio. Taip pat mes čia kalbame apie 14 asmenų žūtį e, numetus bombas, e, o tai buvo ir vaikai, ir moterys. Jūs kalbėjote apie naują žydų valstybės įstatymą. Tačiau manyčiau, kad visa tai veda link dar didesnio rasizmo, segregacijos. Ir aš turėčiau pasakyti, kad ES neturėtų turėti reikalo su tokia raida. Taip pat reikėtų turėti omenyje ir ES sutarties dėl jos veikimo 12 straipsnį. Taip pat norėčiau Jums priimti, kad mes, Europos parlamentarai, nuo 2011 metų neturime teisės apsilankytis gazos ruošte, ruožė. Tiesiog jūs galite tuo įsitikinti. Tai yra tikrai nusikaltimas. Aš net nenoriu kalbėti apie karinius nusikaltimus, nes man tai yra per daug bjauru. Mr. Van Orden. Van Norden. Ačiū pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, 753 parlamentarai dirba e, šiame parlamente ir žinoma, jūs šiame parlamente turite pakankamai daug draugų ir bičiulių. E, jūs esate laukiamas, galantiškas e, kovotojas su terorizmu jau daugelį metų. Taigi mes sveikiname jūs atvykusių mūsų komitetą ir aš atsiriboju nuo pastabų iš kairiosios pusės, kurie tiesiog turi savo e, politinių tikslų, vertindami tą labai sudėtingą situaciją šiame pasaulio regione. Jūs norėtumėte daryti skirtumą tarp Sinn Féin. Often... Airijos Respublikos e, e, e, armijos ir iš tikrųjų norint tiesiog negalima vykdyti politinio dialogo, kuriems rūpi ir su tais, kuriems rūpi uh, E, terorizmas. Dėl santykių su Rusija. Suprantu, kad Izraelyje pakankamai didelė Rusijos kilmės gyventojų dalis ir jums reikia taip kaip padarė jūsų ministras pirmininkas, susitikti su Putinu ir tai dar ne kartą. Tačiau ar jūs nemanote, kad Rusija žaidžia dvigubą žaidimą? Viena vertus e, e, remdama Iraną ir taip pat bendradarbiaudama su Izraeliu. Kaip Jūs matote tą dvilypumą santykių? Thank you, uh, Chair. Can I, Mr. Dictor, can I first of all... Aš norėčiau tiesiog išreikšti mm, solidarumą su tų aukų, kurios pastaruoju metu žuvo ar nukentėjo artimaisiais. Tiesiog, kodėl jūs nekalbėjote apie violation of international law, and in particular, a grave breach of the Fourth Geneva Convention. Khan Ahmed nugrovimą. Jūs puikiai žinote, kad labai svarbu tarp tų dviejų viensodijų nutiesti tam tarpusavio ryšį. Ir jūs neminėjote to įstatymo, tai yra valstybės nacijos įstatymo ir koks vaidmuo šitame įstatyme yra numatytas arabams. Taigi, ką Jūs manote apie tą mažumas diskriminuojantį įstatymą? Kodėl čia kalbama tik tai apie Izraelio piliečius, bet neminimi Izraelio arabai? Van Norden kalbėjo apie e, draugystę, apie draugus, kurie gali ir darytis, ir kritikuoti vienas kitą. Ir todėl aš norėčiau pritarti kolegoms ir paklausti, kodėl jūs nesilaikote tarptautinės teisės, kodėl jūs nesilaikote tarptautinių sutarčių, kodėl jūs nuolat pažeidinėjate tarptautinės sutartis, kaip jūs galite e, sakyti, kad jūsų sistema yra demokratinė, jeigu šitame regione apskritai nepaisote demokratijos principų. Speakers, Ms. Fortiga, and then Ms. Ačiū paskutiniai du kalbėtojai, ponio Ortyga, po to ponas Užtrevičius. Ačiū pirmininkė. Pone Dichteri, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Aš pritariu Jeffrey Van Ordeno nugastavimam dėl Rusijos, bet norėčiau pasinaudoti progą paklausti, paklausti kokia yra dabar vidinė situacija Irane. Ar galėtumėt plačiau papasakoti apie situaciją Sirijoje? Koks Asado likimas turint mintį pastaruosius įvykius? Kaip jūs vertinate e, situaciją Delyt provincijoje? Ačiū, pono Fatiga, ponas Užtrevičius. Ačiū, pirmininkė. Pone pirmininkė, Dichteri, sveiki atvykę Europos parlamentą. Mums labai svarbus atviras, sąžiningas dialogas su jumis, nepaisant to, kad kartais nesutarėme. Iš tiesų, pirmiausia, didelė užuojauta tiems, kurie tų, kurie žuvo per terorizmo ataką artimiesiems. Du klausimai. Kaip, kaip vertinate antisemitizmo bangos kilimo tendencijas visame pasaulyje? kokia dabar pasaulyje gyvenančių žydų padėtis. Ir kitas klausimas - jūsų santykiai su Turkija. Santykiai buvo tarsi amerikietiški kalneliai pastarojų metų. Gir, girdėjome griežtų Erdogano pareiškimų, e, vyko trišalės dėrybos tarp Erdogano, e, Irano valdžios atstovų ir Putino Ir iš tiesų vakaruose šie santykiai kelia baimę ir nerimą. Kaip jūs aprašytumėt savo santykius su Turkija? Ačiū, ar dar kas norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Taigi, ponia pirmininkė, buvo užduota daug įvairiausių klausimų prašyčiau pasistengti per 10 minučių į juos atsakyti. Žinau, kad nebus lengva, bet prašau pasistengti. Ačiū už visus užduotus klausimus. E, paprašysiu kolegų Knaseto narių atsakyti kai kuriuos į užduotus klausimus ir taip pat noriu e, sureaguoti į pareiškimus, kurie nebuvo suformuoluoti kaip uh, E, klausimai. 47 metus kovoju su terorizmu, mačiau įvairiausių terorizmo atakų gazos ruožė, Libane, vis, e, visame pasaulyje. Mačiau, e, kaip. Mačiau daug žmonių, kurie nukentėjo nuo terorizmo. Teror, su terorizmu negali uh, susikalbėti susikauti žmonės Jungtinės, Jungtinio Amerikos valstijų, Vokietijos ar Belgijos gyventojai. Terorizmas neturi sienų. Al-Qaeda neturi sienų. ISIS, kuris veikia kaip islamo kalifatas, taip pat neturi jokių sienų. Aš labai didžiuojosi kova prieš terorizmą, aš didžiuojosi tomis istorijomis e, ir labai didžiuojosi tuo, kad pats vadovavau antiteroristinėms atakoms ir mums pavyko užkirsti kelią joms ir apsaugoti žmonės. Esu tikras, kad ir čia daug žmonių yra dalyvavę vienam ar kitam kare ar antiteroristinėse operacijose. Nėra tokio karo, kuriame nebūtų daromos klaidos. Niekada gyvenime nenorėjau padaryti žalos žmonėms. Aš pats holokausto auka holokaustą išgyvenusio žmogaus sunus. Negalime niekam prilyginti žydų kančios. Ir kai mes įkūrėme žydų valstybę, nusprendėme, kad Izraelio valstybė bus nacionaliniu pagrindų sukurta valstybė žydų žmonėms. Tačiau valstybės, tai, kad valstybė buvo pripažinta kaip e, žydų valstybė, buvo labai svarbu visiems žydams. Tačiau e, žydai, musulmonai, krikščionys visi turi teisę gyventi ži... Izraelyje. Visiems rekomenduoju perskaityti mūsų valstybės konstituciją ir įstatymus, nusteptumėte. Kalbant apie tai, e, kalbant apie paraleles e, tarp E, kovos su terorizmu Europoje ir e, mūsų regione pa, jokių panašumų nėra. Vis, e, ETA naudoja kodą, kuriuos tengiamasi apsaugoti žmonės nuo žudinių. Bet per 47 kovos su terorizmo metus arabų šalių uh, E, teroristai, Palestino, e, Palestinos nariai nei kartelį nesiuntė kodo, kad būtų apsaugota bent vieno žmogaus gyvybė. Kalbant apie Iraną, paprašyčiau e, Kneseto nario plačiau pakalbėti apie, apie jį. Tai yra valstybė, kuri kūrė masinio naikinimo ginklą. Visi žino, kad dabar tas kūrimas yra sustabdytas keletui metų, bet nenutraktas. Tai su jūsų pritarimu, ponė pirmininkė, paprašyčiau savo kolegos plačiau pakalbėti, savo kolegos šią temą. Labai trumpai, sako pirmininkas. Ačiū. Aš esu Leiboristų partijos narys, opozicijos partijos narys. Keletą aspektų norėčiau pristatyti, dėl kurių sutarėme visi parlamente. Iranas yra ta valstybė, kuri kelia nestabilumą artimuosiuose rytuose. Apie tai turbūt net nereikėtų plėstis. Iranas telkia savo karinės pajėgas Sirijoje E, savo tolimo nuotolio ginkluotę ir raketas ir žinoma, kad visa tai daroma siekiant kautis prieš mm, Izraelį. Vienintelis dalykas, kodėl ta ginkluotė dislokuojama Sirijoje, yra tai, kad jie, e, jie nori e, kontroliuoti teritoriją ir, kad, ir užsitikrinti, kad jeigu norės įvykdyti didžiulius sprogdinimus, tą jie gali padaryti iš Sirijos. Kitas dalykas, e, jei leisite, tai noriu užduoti klausimą jums visiems. 2 milijonai palestiniečių gazos ruožė. E, ten e, apgailėtinos sąlygos Ir nors ES sutarė investuoti šimtus milijonų eurų į gazos ruožo atstatymo, jūs to negalite padaryti, nes mm, manoma, manote, kad tos investicijos e, eis per Ahmudą Abazą, Palestinos prezidentą. Tačiau Palestinos prezidentas nenori jūsų pinigų ir e, imti jūsų pinigus ir investuoti į savo žmonės gazos ruožę tai, tai mane, man kelia nerima ir manau, kad ir jums turėtų tai kelti nerima. Kodėl, ir to, kodėl nei vienas iš jūsų nepaklausėte, kodėl Palestinos prezidentas nenori imti jūsų pinigus ir investuoti tuos pinigus į gazos ruožą, kad pagerintų dviejų milijonų palestiniečių gyvenimo sąlygas. Ačiū. Ponas Dikta. Kadangi uh, laiko trūksta, dar labai trumpai atsakysiu į vieną labai svarbų klausimą. Ką mano vadovaujamas komitetas kartu su parlamentu ar jūsų komitetu gali padaryti? Galima kalbėti apie daug problemų, bet į vieną noriu atkreipti dėmesį. Izraelija sumokėjome savo žmonių uh, krauju, mokydamiesi kovoti su terorizmu. Nematau, nemanau, kad ES turėtų išmoktas pačias pamokas savo krauju. Mes turim labai daug patirties, kurią įgyjome kovodami su terorizmu. Ir jūsų profesionalai gali pasinaudoti tą patirtimį. Su kai kuriomis šalimis mūsų santykiai labai glaudus. Mes mokome, ką reikia daryti, kad išgelbėtume gyvybės. Kartais patirties niekaip neįsigysi. Nei vienam prekybos tinkle neįsigysite tos patirties. Mes labai daug kartų esam nukentėję ir iš to pasimokėme. Pamokos tikrai nebuvo lengvos. Modus operandi kūrimas užtruko keliarius metus. Tad jeigu norite mūsų patirties, tai mes mielai ją pasidalysime nemokamai. Ačiū ponė Dikta, ačiū Kneseto nariai, kad jie atvykote, kad uh, e, apsikeitėte nuomonėmis ir, ir linkiu, linkiu malonios viešnagės Bruselėje. Ponas Dikta sako, jūs esate laukiami Jeruzalėje. Ačiū. From, uh, Ukraine. Ukraine. It used to be east side of Poland, yeah. and it uh, became the post-president of Molotov, the west side of uh, Ukraine. And then 22nd of August 1949,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 Okay, ladies and gentlemen, we're running late. Ponas ir ponai, mes vėluojame, 12 minučių atsiliekam. Ar galėtumėte visi svečiai, noriu paprašyti, kad išėtų iš posėdžių salės. Dabar septintasis darbo tvarkės klausimas pradžioje norėčiau kai ką pasakyti, kreipdamasis į visus salėje esančius kolegas. Aš e, mėginau pirmininkauti šiam komitetui kuo sažiningiau ir tolygiau, tačiau turiu pasakyti, kad e, man e, iš tiesų labai e, liūdna darosi girdė, išgirdus e, tuos pakankamai aršius pasisakymus kai kurių kolegų, iš kai kurių kolegų lūpų diskusijose su svečiais iš Izraelio. Manau, kad šį klausimą reikia aptarti per išplėstinį valdybos posėdį. Toks elgesys tikrai buvo netinkamas. Kiek kartų aš turėjau šalia savęs sėdinčių svečių, su kuriais mano nuomonės nesutapo. Pavyzdžiui, <clears throat> e, svečiau iš Irano atžvilgių būtų galima panašių pastabų išsakyti, tačiau mes mėginame mandagiai ir tolerantiškai visus savo svečius traktuoti. Taigi manau, kad e, reikės mums pasikalbėti apie tai, kaip ateityje elgtis su svečiais. Iš tiesų man labai liūdna dėl to, kas vyko. Ana Gomes, manau, kad jūs e, savo E, pareiškimą paskelbėte, aš manau, jį reikia apsvarstyti kitomis aplinkybėmis. Jūs pasakėte, kad jūs e, jaučiatės pagerbtas tų svečių. Aš pasakiau, kad aš nesijaučiau pagerbta. <clears throat> Ir man nebuvo garbė. Na, aš tik ne, ne vieną apie jūs kalbėjau. E, aš pasakiau, kad mums garbė turėti savo tarpę svečius e, iš Kneseto, e, ne tik vieną svečią. Aš pagerbsiu visus svečius, kuriuos mes pasikviesime iš šio komiteto posėdžius ir tikiuosi, kad kolegos man pritars. Septintas darbo atvarkės klausimas, pranešimas dėl 2016 metų komisijos taskos dėl Albanijos, suteiksiu žodį pranešėjui Knutui Fleckensteinui. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos ruošiantis rytojaus balsavimui, noriu paminėti kelis e, klausimus, kuriuos e, jau išsamei aptarėme su šešėliniais pranešėjais. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už e, tai, kad per trumpiau nei valandą laiko sugebės su manimi aptarti daugelius kompromisinių, daugelį kompromisinių pakeitimų, tai yra tikrai geras ženklas, nes mes iš esmės e, sutarėme dėl to, kaip turėtume elgtis su vakarų Balkanų šalimis. Taigi norėčiau dabar e, įvardinti svarbiausia pobūdžio informacija. Jau ketverius metus Albanija buvo suteiktas oficialios e, kandidatės, šalies kandidatės sąrašas ir rytoj balsuodami turime aiškiai parodyti, kad tas statusas turi gauti ir praktinį pavydalą, todėl mes rekomenduosime komisijai pradėti narystės darybą su Albanija. Ir taip pat priimsime damien e, prieš vasaros pertrauką priimtą e, tarybos e, sprendimą ir palankiai įvertinsime jos duotą signalą pritarti darybų pradžiai. Tikimės, kad taryba laikysis duoto pažado ir kitų metų birželio mėnesį bus priimtas atitinkamas sprendimas ir narystės darybos prasidės. Taip pat e, šiame pranešime mes, e, kaip ir įprasta, viena vertus įvardiname teigiamus e, aspektus, kuriais esame patenkinti, tai yra reformų eiga minime, tačiau kita vertus Kalbame ir apie tai, ko dar tikimės iš savo draugų Albanijoje. Svarbiausias dalykas vykdant visas reformas yra nesiekti pradžiuginti ES, jos vadovus, pirmiausiai siekti pagerinti vietos žmonių gyvenimo sąlygas. Mes pritarėme plataus masto teismų reformai, jau matome pirmosius vaisius <clears throat> reformas parodė, kad e, rezultatai jau ne tik, kad yra matomi, tačiau taip pat ir atgrasomasis poveikis ateičiai yra jaučiamas. Tačiau tikimės e, daugiau pastangų kovant su korupcija organizuotų nusikalstamumu. Tas pats pasakytina ir apie žmogaus teisų apsaugą. Labai svarbu apsaugoti nuosavybės teisės. Ir e, reikia ne tik, e, kad būtų priimami atitinkami įstatymai, tačiau taip pat ir būtų jų nuostatos įgyvendinamos. Taigi, naudodamas progą, noriu padėkoti dar kartą šešiems pranešėjams už jų konstruktyvų požiūrį į mažumų teisės. Sutarėme dėl to, kad atskiros mažumos nebūtų minimos, nes tos mūsų nuostatos tokiu būdu galiotų visoms mažumoms, kurių problemos yra skirtingo masto, taigi mūsų minimas e, mažumų teisės galioja visiems. Mes minime taip pat ir aplinkosaugos politiką, išreikšdami susirūpinimą, kad e, ne tik e, kalbant apie Fiozą hidroelektrinę, tačiau ir kitas jėgainės būtina laikytis galiojančių teisės aktų užtikrinti didesnį skaidrumą nei iki šiol. Na, norėdamas baigti teigiamą gaidą, noriu paminėti, kad kaiminystės politika yra labai e, svarbi tema, diskutuojant su kolegomis iš Albanijos ir kaiminystės politika reiškia sieki. E, dėti pastangas, kad būtų užtikrintas stabilumas regione. Albanija tą daro, laimiai ne viena, kartu su kitomis šalimis dar kartą. Noriu padėkoti visiems šešiems pranešėjams ir nekantriai laukiu rytos balsavimo ir tikiuosi, kad e, šis pranešimas sulauks didelės e, balsų daugumos palaikymo. Ačiū Knutai Fleckensteinui. <clears throat> Pradėsime diskusijas. Mano sąraše pirmasis kalbėtojas yra Edvardas Kukanas, kalbės Europos Liaus partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Panašu, kad e, vyksta sklandus bendarbiavimas. E, aš noriu taip pat pritarti pono Fleckensteino įvertinimui bendarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, todėl Buvo, manau, parengtas tikrai tolygus pranešimas, kuris turėtų būti patvirtintas be kliūčių. Šio pranešimu yra Albanijai siunčiamos keturios žinios. Pirmoji žinia - Albanija pasiekė pažangos integracijos procese, todėl turėtume e, palaikyti, pritarti sprendimui kitais metais pradėti narystės darybas. Apie tai kalbama daugumoje pakeitimų šiam pranešimui. Antra, turėtume skatinti reformų testinumą, teisingumo, viešo administravimo ir e, teisės viršinybės srityje. Tuo pačiu metu turėtume čia stebėti, kaip reformos yra įgyvendamos, atkreipti dėmesį į probleminius klausimus ir įvertinti pasiekimus. Trečia, turėtume netitrūkti nuo tikrovės Albanija, jos vyriausybė privalo kovoti su korupcija organizuotu nusikalstamumu, nes šios problemos e, kenkia šalies pažangai turime matyti konkrečius rezultatus, kovojant su kanapių auginimu, narkotikų prekyba, tačiau taip pat ir su pinigų plovimu, kuris yra labai paplitęs šalyje dėja. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad politinis suspriešinimas gali stabdyti reformų procesą, integracijos procesą. Aiškiausias to pavyzdys e, yra e, <clears throat> ESBO rekomendacijų gyvenimas e, po praėjusių rinkimų ir e, rinkimų įstatymo pakeitimai. Taip pat turime aiškiai pasakyti, kad integracijos procesas turi būti tęsiamas ir tikimės, kad visos politinės partijos savo veikloje vadovausis um, demokratinių institucijų veiklos principais. Ačiū pranešėjai dar kartą už uh, Albanijai siunčiamą padrasinimo žinią ir taip pat už tam tikrą žinią, kuri siunčiama komisijai. Ačiū Edvardui Kukanui, EKR frakcijos vadu Čelzas Tenukas, ačiū pirmininkė. E, aš noriu perskaityti Elentio Haros vardu atitinkamą pareiškimą. EKR frakcija mano, kad Balkanai yra labai svarbus regionas Europos Sąjungoje ir Albanija turėtų būti vispuskai susijusi ir galbūt integruoti Europos Sąjungą, tačiau e, Albanijoje trūksta demokratijos, yra tam tikrų iššūkių, vyriausybė, politinės partijos, žmonės turėtų dėti daugiau pasumų kovoti su korupcija, taip pat užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant ir pagarbą mažumoms. Ponas Fleckensteinas savo pranešime e, atkreipė dėmesį į svarbiausias Albanijos socialinio, ekonominio, politinio gyvenimo e, problemas ir e, <clears throat> pasirinkimo es narystė kontekste Ir mm, reikia aiškiai pabrėžti, kad ES nenori primesti, tačiau nori skatinti demokratinių struktūrų kūrimą šalyje. Tikisi, kad toliau bus vykdomas reformas. Mūsų pasiūlymai dėl politinio, ekonominio, socialinio reformų padės Albanijos vyriausybei ir šalies žmonėms e, sėkmingai pradėti es narystės darybas ir pasiekti savo narystės tikslų, tačiau norime pabrėžti, kad e, Albanai turi išvelgti e, šiuose reformuose aiškia savo apčiuopiamą naudą. Taip pat Albanijos vyriausybė e, turėtų dialogo kelius siekti išspręsti, taip pat vadovaudamasi tarptautinė teisė problemas savo santykiuose su Graikija, ypač graikų mažumų problemas. Pone Teoharus, noriu padėkoti pranešėjui ir jo komandai už puikų bendradarbiavimą. Ačiū Čelzui Tenakui, Alde frakcijos vardu niekas kalbėti nenori, Igor e, Šaltas, e, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū papinkai už suteiktą žodį. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjui už puikiai parengtą pranešimą. Albanija iš tiesų pasiekė didžiulės pažangos, tačiau dar e, daug ką būtų galima pagerinti, ypač teismų sistemoje, arba siekiant pagerinti viešą administravimą, geriau laikytis teisės viršenybės principų, tinkamai organizuoti viešuosius pirkimus, taip pat ir kova su korupcija kova su narkotikų prekyba, organizuotas nusikalstamumas yra vis dar labai rimtos šalies problemos būtina, jas e, toliau atkreipti dėmesį ateityje. Kovoti su šiais iššūkiais, nepaisant to, mes siekiame praginti šalies politinės partijas pasinaudoti tinku bendrabiavimo susitarimu ir bendromis jėgomis siekti bendrojo to paties tikslo, kuris yra europinė integracija tai ir vykdyti tam būtinas reformas. Taip pat labai džiaugiamės tuo, kad e, buvo įtraukti mūsų pasiūlymai į pranešimą dėl kompromisinius pakeitimus dėl aplinkos apsaugos ir plėtinės visuomenės. Pranešėjas minėjo, kad anksčiau renktuose pranešimuose mes at, bandėme atkreipti dėmesį į hidroelektrinių statybos problemas. Fijose upėje. Mes turime atkreipti dėmesį uh, Albanijos valdžios į būtinybę laikytis uh, tarptautinių aplinkosaugos normų. Turiu pasakyti, baigdamas, kad Albanija didžiulį potencialą turinti šalis ir tą, tuo potencialu turi pasinaudoti E, tiek ir Albanijos politikai, tačiau tiek ir Europos parlamentas turėtų siekti visomis išgalėmis e, Albanijai padėti. Ateityje siekti dar didesnės pažangos. Ačiū. Daugiau norinčių kalbėti nėra. Ne, vis tik tai ponas Epitidėjus nori pasisakyti. Prašau. Ačiū pirmininkė. tai, kad ataskaitoje kalbama, kad Albanijos vyriausybė turėtų laikytis žmogaus teisių. Kita vertus, reikėtų priminti, kad Graikijos nacionalinės mažumos teisių nėra paisoma. Iš tikrųjų labai svarbu, kad pranešėjas šiame pranešime konstatuotų, kad būtent šios nacionalinės mažmos teisės būtų ginamos ir kad būtų gerinami geri, gerinami santykiai su kaiminimis valstybėmis. Be to, Albanija turi teritorinių pretenzijų visoms kaiminėms valstybėms, be kitoko ir Graikijai. Todėl būtent šioje srityje reikia irtis į priekį, gerinti situaciją ir aš manau, kad dar nelaikas su Albanija pradėti dėrybas dėl stojimo. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti, nematau norinčių kalbėti, baigiame diskusijas. Ir... Kitas e, procedūrinis žingsnis yra balsavimas, kuris vyks rytoj pusę trijų. Dabar pereikime prie aštuntą darbo atvarkės klausimą. Prašymas dėl 18 metų komisijos ataskaitos dėl Jotkalnijos. Man garbės suteikti žodį Čelzui Tanakui. Trumpai e, pasisakysiu, turint minėti, kad rytoj mūsų laukia balsavimas. Noriu padėkoti šešiems pranešėjams. Kaip įprasta, susitarėme dėl tinkamų kompromisų labiausiai ginčytinais klausimais. E, pabrėžiame Jotkalnijos padarytą pažangą. ES e, narystės sėkimo procese. <clears throat> daugiausiai rūpešių kelia, kelia e, kova su korupcija, nepaisant to, kad e, Jotkalnės vyriausybė šioje srityje pasiekė didžiulės pažangos. E, kitas etapas e, tikrai e, sukels nemažiau iššūkių, tačiau tikiuosi ir esu tikras, kad Jotkalnės sugebės juos įveikti. Taip pat atkreipiame dėmesį 23-24 e, narystės darybų skyrius ir nesugebėjome užbaigti darybų dėl jų dėja. Tai bus mano paskutinis e, pranešimas e, <clears throat> prieš breksitą tokia tema, tačiau tikrai E, esu tikras, kad Jotkalnyje taps 28 Europos Sąjungos valstybė nare po Junktinės karalystės pasitraukimo ir dar kartą noriu apgalėstauti dėl e, priimto tokio Junktinės karalystės sprendimo pasitraukti. Dėl e, dešimtojo punkto 14 pastraipos dar noriu tik tai pareikšti vilti, kad kolegos rytoj palaikys mano pasiūlymus balsuodami, tiek būtų mano minčių ir dar kad noriu padėkoti už tai, kad e, padėjote man pakankamai lengvai parengti ne tik e, šį pranešimą, tačiau visus ankstesnius pranešimus dėl Jotkalnyjos pažangos. Du Trys kolegos nori kalbėti. Ponas Sadėmovas, Kukanas ir Radašas. Ponas Šoltas dar prašo žodžio. Ponas Fleckenstein. Gerai, tuomet pradėkime nuo pono Ademono, kuris pono Kovačio vardu kalbės, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš Kovačio vardu norėčiau atsiprašyti, jis negalėjo atvykti, kadangi išvykęs į vizitą Izraelyje. Jis yra PP e frakcijos e, delegacijos pirmininko pavaduotojas. Tiesiog jisai sveikina šitą pranešimą tačiau mini, kad šiame pranešime tiesiog pasikartoja tie patys dalykai. Komiteto politinių frakcijų atstovai puikiai supranta, kokie svarbiausi dalykai ir uždaviniai. Tai yra kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, pinigų plovimu, užtikrinti e, žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę, taip pat e, Juotkalnyje viešojo transliuotojo teisių nustatymas ir taip pat bendravimas su žurnalistais. Iš tikrųjų pranešėjas gavo e, pasiūlymų keisti jį ir parengė kompromisinius pakeitimus. Manyčiau, jiems būtų galima pritarti. Manyčiau, kad Juotkalnyje pasiekė ženklios pažangos ir visos politinės frakcijos turėtų tai pripažinti, tačiau vis dėlto dar reko, reformas reikia vykdyti. Fleckenstein SND vardu. Mūsų šešėlinis pranešėjas taip pat negalėjo atvykti. Jis norėjo pasakyti, kad mes džiaugiamės Stanoko nuveiktų puikių darbų, mes pritarėme jam ir dėkojame už puikų bendradarbiavimą su šešėlėms pranešėjais ir žinome, laukime balsavimo rytoj. Ačiū Knut Fleckenstein. Radoš Aldė vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Tanok ne tik už puikų bendarbiavimą rengiant šitą pranešimą, bet ir apskritai norėčiau pasidžiaugti jo darbu pastaraisiais dešimt metų. Taip pat norėčiau padėkoti jam už jo optimizmą, kurius visada lydėjo jo požiūrį į Juotkalnyje. Juotkalnyje, kurios pažanga yra akivaizdi, tačiau per lieta tam tikrose reformų srityse pasikeis, pasigendama spartos, be kitakos teism, teisingumo srityje, kovoje su korupcija, užtikrinant žiniasklaidos laisvę Tačiau vis dėlto reikia suprasti, kad ir Vatkalnyje, ir Vakarų Balkanų valstybių ateitis neatsiejama nuo ES. Ta reikia pripažinti. Europos parlamentas šiuo pranešimu siunčia labai aiškę palankę žinę. Šoltas, žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už puikius kompromisus, kurie mus tenkina, ypač 28 punkte, taip pat e, ten, kur kalbama apie aplinkosauginius projektus, apie gamtos draustinius ir saugomas teritorijas. Taip pat norėtume paskatinti kitas frakcijas paremti mūsų pasiūlymus dėl valstybinio banko, dėl jo galimybių finansuoti didelius projektus, pavyzdžiui, Skada ežero projektą 99. Kovačev pateikė 29 pakeitimą, jam pritarėme taip pat e, pakeitimas dėl agentūros įsteigimo kovai su korupcija. Manyčiau, kad tai yra labai svarbus pakeitimai, kadangi tai yra labai svarbus aspektas Juotkalnyjai, svarbu, kad būtų užtikrinama demokratija ir svarbu pasakyti, kad jos likimas nebus išspręstas vien tik tokios agentūros įsteigimu. GUO, FDD, NF, niekas nebegėdavo žodžio. Kukan, ačiū, kalbėsiu trumpai kadangi pritariu Kovačev, EPP šešėliniam pranešėjui. Taip pat e, dėkoju už komplimentus, kad e, Kukonas tradiciškai labai kokybiškai rengia panašius pranešimus, be kitako ir šį apie E, Juotkalnyje. Iš tikrųjų, tai yra labai specifiniai procesai, kuriais reikia užtikrinti demokratijos viršenybę, taip pat kovą su e, korupcija. O tai reiškia, kad reikia taip pat turėti omenyje ir įvairius, ir žodinius, ir fizinius išpolius prieš žurnalistus. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti viešojo transliuotojo nepriklausomybę ir savarankiškumą. Gauname e, palankių ženklų dėl to, kad boikotas yra atšauktas ir taip pat e, dėkoju Vietkalnijos vyriausybei už tokį palankų nusiteikimą įgyveninant bendrus projektus. Ačiū Edvardui Kukanui. Charles Tanak. Iš tikrųjų labai malonu girdėti tokius žodžius iš kolegų. Tikrai norėčiau pasidžiaugti jūsų mm, linkėjimais ir tuo, kad jūs palankiai vertate mano darbą. Žinoma, yra problemų tokių kaip žiniasklaidos laisvės užtikrinimas tikrinimo, taip pat aš prisimenu tas problemas, kurios buvo paminėtos ir ankstesniuose pranešimuose dėl aplinkosauginių klausimų ir aplinkosauginių projektų įgyvendinimo. Ir aš tikiuosi, kad visiems šiems e, aspektams pritars ir parlamentas ir aš tikiuosi, kad tas pranešimas padės priartinti Jotkalnyje prie dėrybų dėl stojimo. Ačiū Čalsui Tenokui. Galime baigti šį klausimą. Balsuosime rytoj po pietų AFET komitete. Kitas darbo tvarkės klausimas, devintasis. Pranešimas dėl komisijos ataskaitos dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Ivo. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu slovėnų kalbą. Ir norėčiau, kad užsidėtumėte ausines. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kas padėjo parengti šitą pranešimą. Jis iš tikrųjų yra atviras, padrasinantis, geresnis negu praėjusiais metais. Norėčiau padėkoti kolegoms iš Graikijos, kurie padėjo pasiekti šio rezultato. Iš tikrųjų, Skopijos ir Atenų vyriausybių susitarimas padidino mūsų optimizmą, kadangi mes jau seniai laukėme ir tikėjomės, kad tas laukimas kada nors baigsis. Taigi mes laukime, kol buvusi Jugoslavijos Respublikos Respublika Makedonija prisijungs prie ES ir praėjusiais metais pavasarį šiame procese pasistumėta į priekį, kai Makedonija tiesiog įveikė tą politinę krizę ir mūsų parlamentas, žinoma, nuveikė labai didelį vaidmenį užtikrindamas šioje šalyje parlamentinę demokratiją. Mes padėjome pasiekti politinio susitarimo ir mes sugražiname vyriausybę prie Žano Monė dialogo, kuris tęsis ir toliau. Po to, kai priimsime šitą pranešimą ir kai buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija išspręs naujos politinės krizės iššūkius referendumo keliu. Tai, žinoma, pripažindami, kad vieniems atrodo, kad pasiekta daug, kitiems, kad mažiau, vis dėlto suvokėme, kad dar reikia daug nuveikti. Kadangi reikės visose srityse perkelti ES teisinę įgyti. Tiesiog aš norėčiau paprašyti kiekvieno iš jūsų pritarti pakeitimui žodžiu, kurį aš esu pateikęs. Balsuojant ir siūlau palaukti kitų žingsnių, kuriuos artimiausių metų paskelbs Makedonijos vyriausybėje. arba parlamente bus susitarta, arba bus susitarta dėl konstitucijos pakeitimų, ar tiesiog bus paprašyta surenkti naujus rinkimus. Svarbu ir toliau remti Makedonijos vyriausybę ir artinti Makedoniją prie ES, prie NATO, žinoma, jeigu šito tą norą išreikš, išreikš pati valstybė. Ačiū. Peterle, kaip ir kitos, kalbant apie kitas valstybės, mes ir šiuo atveju norėtume išsakyti savo nuomonę, yra pagėdaujančių kalbėti. Jau Vaigel tai buvo, tai ne, ne Peterle, atsiprašau. Kukan, Fleckenstein, Tanok, Šoltes Sakurafa ir apie Tidėjos. Prašau žodžio, kokia jūsų pavardė? Kokia frakcija? Žinau, žinau, pažįstu jūs. Ar kolegos iš Graikijos kalbės? Taigi, Kukan, pradži, prašau. That... Ačiū pirmininkė, labai trumpai pasisakysiu. pranešėjo ataskaita yra labai sunkaus ir kompetitingo darbo rezultatas, tekstas su pakeitimais e, pateiktas, atsižvelgta į šešėlinių pranešėjų pakeitimus. Praėjusią savaitę buvau Sofijoje, ten buvo susirinkę Balkanų atstovai, buvo kalbama apie situaciją šalyje, kuri yra dramatiška. Aš e, sutinku su kolega, kuris kalbėjo apie tai, kokiegi procesai vyks po referendumo. Mano vienintelė pastaba būtų štai kokia. Jeigu reikės surenkti prieš laikinius rinkimus, tai šalyje ilgam laikui kils samišis. Taigi sutariu su e, pakeitimu, kad turėtume balsuoti dėl pranešimo jau rytoj. E, pakaks e, laiko iki plenarinės sesijos pakeisti dokumentą priklausomai nuo to, kokia bus situacija šalyje. Ačiū, Kukun. Šfleiš, prašau. Chairman, uh, Mr. Weigel, Yeah, of... Kalbėsiu Tonino Picelą vardu. E, jam e, jis labai vėlai atvyko, lėktuvas vėlavo. Taigi pirmiausia, jis dėkoja pranešėjui už puikų bendradarbiavimą, remia sprendimą balsuoti rytoj. Nors buvo diskutuojama, koksgi būdas būtų geriausias, kalbant ypač apie tą žodinį pakeitimą, bet e, panašu, kad būtent taip ir turėtume elgtis. Aš asmeniškai gailiuosi dėl e, to, kad e, nebuvo pasiekti įtikinami rezultatai, kad nebuvo surinkta, kad referendumo išdava nebuvo teikiama. Vyriausybė tikisi paramos Ir tikiuosi, kad vyriausybė nesusidurs su dar viena politinė krize, nors prieš laikinių rinkimų, o e, prieš laikiniai rinkimai gali vykti, apie tai kalbėjo ponas Kukanas, kalbant apie pažangos ataskaitą, dėl jos balsuosime rytoj. E, e, Makedonijoje tikrai matyta, matyti pažanga pastaraisiais metais valstybė nori tapti pilna teisė ES nare, dabartinės vyriausybės užduotis buvo pasiekti pažangą, bet ta pažanga nebuvo pasiekta netgi priešingai. Ataskaitoje giriama giriami santykių stabilizavimai su kaiminėmis šalimis, su Bulgarija ir Graikija. Manau, kad šalies politinis klimatas leidžia atviresnės diskusijas su piliečiais. Ir mes, žinia, remiame dialogo kultūrą už tai atsakinga ne tik vyriausybė, bet ir naujasis opozicijos lyderis, kaip ir jo partija. Taip pat labai svarbu paminėti, ką dar reikėtų šaliai nuveikti. Visų pirma, reikėtų pradėti vykdyti vidinės reformas, gerinti šalies politinį klimatą, gerinti diskusijas ir paremti dialogo kultūrą. Taip pat labai svarbu paminėti, kad mums reikia daugiau reformų ekonomikos, teisės ir vidaus politikos e, srityse. Turime kovoti su korupcija, užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir pabaigai vyriausybė parodė, kad turi politinės drąsos priimti rimtus sprendimus, todėl po referendumo turime ir toliau remti šalį ir tikėti, kad bus pradėtos uh, dėrybos dėl narystės ES kitais metais. Manau, kad Tekstas yra puikus, rytoj per balsavimą mes paremsime pranešimą ir Makedonijos žmonės. Dėkuoju. Ačiū Knutui Fleckenstein, Čarlzas Tenukas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie kolegų ir tiesiog e, norėčiau pasidžiaugti Vaigelio su, suderintų pranešimu ir manau, kad mums pavyks susitarti dėl kompromisinių pakeitimų. Penktasis kompromisinis pasiūlymas iš tikrųjų yra lemtingas, galvojant apie tolesnę pažangą. Iš tikrųjų, šitas, šitas stojimas neturėtų tapti tik tai tam tikrų akademinių žingsnių. E, vienas dalykas yra referendumas, o kitas dalykas šio savaitgalio e, įvykiai, rodantit, kad nežinia, ar pavyks surinkti 50 procentų. Matijo Nymeth sakė, kad prireiks 25 metų Jeigu bus pražiopsota šita istorinė galimybė, tai tikrai būtų didžiulis smūgis ne tik tai Makedonijai, bet ir visam Vakarų Balkanų regionui. Todėl labai svarbu pripažinti, kad naujoji vyriausybė turėtų įdėti daugiau energijos ir kad imtus tų pokyčių, kurie yra nurodyti. Tai yra, kad būtų užtikrinta žiniasklaidos laisvė, kad būtų kovojama su korupcija, kad būtų e, bendraujama su kaiminimis valstybėmis, be kita ko ir su Graikija. Igor Šoltas. Sakurafe Guo vardu. Ačiū pirmininkė. Dėčiau padėkoti kolegai Vaigel už nuveiktą darbą ir už bendradarbiavimą su mumis, rengiant šitą pranešimą. Aš pasakau prieš dėl štai kokių priežasčių. Aš manau, kad politiškai nebus įmanoma įgyvendinti šito, šitų tikslų, kadangi tarp dviejų valstybių jau daugelį metų išlieka nesutarimų bei konfliktų. Tie žingsniai, kurių ėmėsi ES, nemanau, patinka ES piliečiams. Aš nemanau, kad šitos e, lūkesčius išspręs koks nors referendumas e, Makedonijoje arba e, Graikijoje. Tiesiog piliečiai vis labiau nusigręš nuo ES ir spaudimas ir toliau didės ir mes sulauksime vis daugiau piliečių opozicijos. Turint omenyje didėjantį euro skepticizmą, reikia suvokti, kad demokratija reiškia dialogą, nebaiminimą, bauginimą, o ir ne monologą. Ir todėl mes turime labai apdairiai ir patys veikti, kadangi mes turime galvoti apie ES demokratijos ateitį. Ar jūs atsakytumėte į klausimą pagal mėlynąją kortelę? Vieną minutę. Norėčiau pateikti tris klausimus. Nesutinku su mėlynosios kortelės klausimu. Antra, manau, kad Fleckensteinas apskritai nusiteikęs prieš Graikiją, jis neseniai mus įžeidė mūsų šalę, nes iš tikrųjų mes turime savo problemų, tačiau tai yra mūsų šalis ir mes turime ginti ją. Taigi, jeigu, kadangi Fleckensteinas masto visai kitaip, tai aš nesakysiu jo klausimą. Iš tikrųjų tai buvo tik pajakauta, kad apskritai e, yra teikiamas klausimas pagal mėlynąją kortelę. Knutai, ar norėtume sureaguoti? Norite. Palūkėkite. Dar du kolegos pasisakys, po to aš jums suteiksiu žodį. Epitėdėjos dabar. Ačiū pirmininkė. Referendumas praėjusią savaitgalį Makedonijoje yra neteisėtas, kadangi pagal konstituciją nedalyvavo 50 procentų teisę turinčių gyventojų. Taigi, reikia elgtis taip, tarsi nieko neįvyko. Tačiau kita vertus, tai, kad referendumas vyko apskritai rodo, kad e, graikai parodo, jog šitas pavadinimas yra svarbiausia kliūtis artinantis link ES. Iš tikrųjų, Tai yra labai svarbus atsakingas klausimas ir tas atsakomybės turime prisijimti ir mes dalį. Koluglų. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai naudinga siekti kad būtų pasirašytas šitas e, susitarimas dėl įsienėjusio pavadinimo klausimo. Ir tai užtikrins šiame regione daugiau stabilumo. Sofija visiškai netoli Skopijos, pačioje kaiminystėje. Bulgarijos žurnalistas buvo nužudytas Ka? About, uh, uh, kind... Žurnalistė buvo nužudyta. I must tell you that uh, it takes a lot of political courage. Yra problemų ir dėl dirbtinio ežero. Taigi iš abiejų pusių, abiejose pusėse kyla problemų ir todėl ir labai svarbu siekti, kad tas susitarimas būtų pasirašytas. Tuo labiau, kad yra daug demagoginių, nacionalistinių pasisakymų opozici, iš opozicijos e, sriti, pusės. E, yra įvairiausių priekaištų, o dešinioji partija tiesiog yra EPP partijos šeimos partija. Todėl nereikėtų kalbėti apie neonacistus arba nacionalistus dešiniuosius, tiesiog reikėtų galvoti apie bendrą politinį kontekstą ir taip pat turėti omenyje, kad Cipras ir Karajas uh, turi būti raginami, skatinami e, imtis drąsos pasirašyti šitą susitarimą. Turint omenyje, kad jau praėjo daug metų, kad dėl istorinių priežasčių ilgai buvo ginčiamasi dėl, dėl pavadinimo. Jeigu kolega Fleckenstein turėtų klausimą, aš mielai jūs atsakyčiau. Kas dar norėtų žodžių? Jeigu ne, dabar kolega Fleckensteinas. Norėčiau pasakyti du dalykus. Jeigu aš jūs įžeidžiau arba Graikiją įžeidžiau, tai apgailę stauju, to tikrai net neketinau padaryti, galima toliau pasiaiškinti, kaip aš kitaip turėjau suformuoti savo mintį. Visiškai nesvarbu, kokie referendumo rezultatai, dabar viskas persikelia į parlamentą ir vis tiek reikės užsitikrinti du trečdalius balsų, kad būtų galima keisti konstituciją. Ir trečias dalykas arba klausimas, į kurį jūs negalite atsakyti ir aš tiesiog negaliu išsiaiškinti, ar tai yra jūsų, jūsų nuomonė, ar tai yra žaliųjų frakcijos nuomonė kadangi mes čia jau kalbame apie pranešimą, o ne apie referendumo rezultatus. Kaip jūs balsuosite, žalieji, rytoj? Ne vieno žaliojo nėra salėje. Ar yra koks nors žaliųjų atstovas, patarėjas? Ne vieno. Visi prisirpo. Ivo Vaigelė apibendinimo pastabos. Ačiū pirmininkė. Neturiu nieko pridurti. Tiesiog norėjau prisijungti prie kolegos, kuris skatino, ragino pripažinti, kad abu ministrai pirmininkai parodė daug išmonės, drąsos, ryšto, <clears throat> geros valios Ir visą tai rodo, kad visą tai turint galima įveikti istorinį ne prieš priešą. Dabar norėčiau prisijungti ir prie tų, kurie džiaugiasi Tanok vaidmeniu veikla parlamente ir mūsų komitete iš tikrųjų labai malonu klausytis Čarlzo konstruktyvių, gerai parengtų pasisakymų ir svarių argumentų. Aš norėčiau, kad jūs liktumėte su mumis. Gal taip ir atsitiks. Taigi dėkoju už puikų bendarbiavimą ir už gerus žodžius. Dėkoju jums. Balsuosime rytoj pusę trijų. Dabar aš paprašysiu, kad kolega Paškų pirmininkautų vietoj manęs. Ne. Kukan, kokia garbė man paprašyti jūsų perimti pirmininkavimą. Bent jau vis tiek, ar vienas ar kitas, ko gero, sutiks tai padaryti. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are now taking. Ponas ir ponai, dabar dešimtasis darbo atvarkės klausimas, tai yra ES asociacijos susitarimas su Ukraina įgyvendinimas. Vyksta antrasis pranešimo svarstymas ir ne Dėlsdamas dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Galeriui, tam, kad jis pristatytų pranešimo projektą ir pakomentuotų gautus pakeitimų pasiūlymus. Prašau, Michaelį. Labai ačiū, pana pirmininkė. Dėkoju už galimybę antrą kartą pasikeisti nuomonėmis um, apie šį pranešimą. Prieš uh, lapkričio 12 dieną, kuomet komitete balsuosime dėl šio e, pranešimo apie asociacijos sustarimą su Ukraina. Praėjusią savaitę vyko aukšto lygio susitikimas, dalyvaujant Europos parlamento atstovams. Ir e, buvo susitarta dėl ketvirtosios makrofinansinės paramos programos sąlygų. Taip pat noriu priminti Jaltos Europinės strategijos konferenciją, kuri e, vyksta kiekvienais metais. Taip pat e, Lvovė ir Ivano Frankovskio vyko asociacijos komiteto posėdis, e, bet to lankėmės Mariupolėje. Praėjusią savaitę Ana Gomes dalyvavo pirmame e, Moldovos, Gruzijos ir Ukrainos e, asociacijos e, parlamentinės asamblėjos sustikime. Visą tai turėdamas omenyje noriu pasidžiaugti, kad Europos parlamente vis dar vieningai palaikoma mūsų politika Ukrainos atžvilgių vertindamas e, gautus pakeitimų pasiūlymus ir parengtus e, kompromisinius pakeitimus, susidarau įspūdį, kad e, reformos vyksta tolygiai, galbūt netaip spėriai, kaip mes pageidautume. Ukrainiečiai reaguoja mūsų pastabas, jas priima. Atsižvelgia į mūsų lūkesčius. Noriu pabrėžti, paminėti, kad praėjusią savaitę buvo priimtas e, protestas įstatymo galiojimas dėl tam tikrų teritorijų Donbaso regione statuso, tai yra Luganskas ir e, Donetskas, e, turimo minėje to įstatymų, okupuotos teritorijos. Ir reikia konstatuoti, kad tas įstatymo galima pratesimas e, vertintinas teigiamai. tolimesnis reformų vykdymas, pavyzdžiui, steigus kovos su korupcija teismą, tęsiasi. Nepaisant to, kad jau prasidėjo rinkimų kampanija, nes kovo mėnesį yra numatyta surenkti prezidento rinkimus Ukrainoje. Parlamentinio asociacijos komiteto posėdžiuose mes apsvarstėme, apsvarstėme visas temas pakankamai išsamei, taip pat susijusios ir su e, asociacijos sustarimo gyvendinimu. Atsižvelgėme į padėtį Ukrainoje Atsižvelgiant patį Ukrainoje ir tarpusavio santykius su Rusija, negalime konstatuoti jokių teigiamų pokyčių iš Rusija nėra arba nerodo jokių ženklų apie ketinimus laikytis ir gyvendinti Minsko sustarimus. Humanitarinė padėtis, ypač besiribojančiuose su okupuotomis teritorijomis e, regionuose yra sudėtinga, gyveninami įvairūs paramos projektai. Europos Sąjunga e, dabar savo didžiausią paramos dalį perkelia į rytinę Ukrainos dalį, e, padėdama gyveninti įvairius humanitarinius infrastruktūros projektus tam, kad palengvintų žmonėms gyvenimo sąlygas. Europos saugumo bendravimo organizacijos duomenimis jos atstovai ir toliau negali patekti į okupuotas teritorijas, arba ne visur gali patekti ir negali visapuškai įvertinti padėties juose. Praėjusią savaitgalį Dvilisijoje vyko tinkamas susitikimas parlamentinės asamblėjos ir Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos parlamentarai norėtų e, bendromis pastangomis paspartinti asociacijos sustarimo įgyvendinimą. Trumpai minėjau naują makrofinansinės paramos e, programą, kuri buvo e, rengiama paraleliai <clears throat> lygarčiai su minėta konferencija, kuri vyko e, Kijeve. Komisijos vicepirmininkas Dombrovskis padėjo savo parašą Tačiau noriu priminti, skaitydamas kolegos Šolco paskelbtus tyrimo rezultatus apie tai, kad Ukraina galėtų įvykdžiusi mokesčių politikos reformą gauti žymiai daugiau biudžeto pajamų apmokestinama turtingiausius savo piliečius ir e, tos papildomos biudžeto pajamos e, įvykdžius mokesčių politikos reformą galėtų netgi atitikti mūsų teikiamos paramos dydį. Aš norėčiau dar pabrėžti administracinės reformos svarbą. 700 savivaldybių buvo sujungta, 120 kitų savivaldybių ateityje bus sujungtos, tačiau e, šalies laukia dar savivaldos rinkimai, tose teritorijose gyvena daugiau nei milijonas žmonių. Ir naujoji Centrinė rinkimų komisija, kurios e, nariai, ačiū Dievui, jau buvo paskirti ir išrinkti, išskyrus vieną, kurį turėtų deleguoti opoziciją, turėtų kuo greičiau parengti, pasirengti savivaldos rinkimas tam, kad jie galėtų įvykti numatytų laiku. Europos Sąjunga skiria 102 milijonus eurų paramos šiam šalies decentralizacijos projektui. Kaip minėjau, pirmieji susitikimai su kitų frakcijų šešėlės pranešėjais parodo, kad sutarimas egzistuoja, Ukraina žengia tinkamų kelių. Tačiau e, reikia stengtis, kad e, rinkimų kampanija neužgoštų to, tų būtinų ir toliau vykdyti reformų. Mes e, tikimės, kad e, ta didelė parlamento narių dauguma ir toliau palaikys mūsų dabartinę politiką Ukrainos atžvilgių. Su palengvėjimu priėmiau savaitgalį gautą informaciją iš Sibirio kalėjimo apie tai, kad po 145 dienų Olegas Sensovas nutraukė savo bado streiką kalėjimą. E, manau, kad jis pasielgė tinkamai, nes e, jis turėtų išlikti gyvas Ukrainos labai, e, o ne mirti dėl pono Putino veiksmų. Ta mintimi ir norėjau baigti savo pasakymą. Ačiū. Ačiū ponui Galeriui už išsame įžangą. Dabar pasakys politinių frakcijų atstovai. Pirmasis kalbės ponas Pašku, jis kalbės pono Pitsulos vardu. Ačiū. Aš e, pristatysiu pono Pitsulos kalbą. Jis pirmiausiai norėtų padėkoti už bendradarbiavimą su e, šešėlinis, e, tarp šešėlinių pranešėjų ir pagrindinio pranešėjo rengiant šį pranešimą. Dabar parengtas prašymo tekstas yra priimtinas savo pakeitimuose. Panas Pitsula atkreipė dėmesį būtinybę pagerinti socialinę patį šalyje ir pabrėžė būtinybę toliau vykdyti vidaus politikos reformas, kovoti su e, korupcija nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. E, ta kova ir toliau turėtų e, būti viena iš svarbiausių, todėl Nacionalinis kovos su korupcija biuras e, turi gauti atitinkamus išteklius, finansinius ir žmogiškuosius. Jis turi būti aprūpintas, kad galėtų tinkamai kovoti su korupcija, būtina taip pat valstybės institucijų administracinius gebėjimus stiprinti, nes tai yra būtina prielaida įgyvendinant asociacijos susitarimą. Taip pat ponas Picula pabrėžia viešųjų konsultacijų mokslinio tyrimo teisėkuros procese svarbą, tai yra būtina e, prielaida tam, kad priimti įstatymai atneštų rezultatų. Pabaigoje Pauspicas asmeniškai dėkoja ponui Galeriu už tai, kad atsižvelgia į daugumą jo teikimų pasiūlymų ir tikisi, kad bendradarbiavimas šią dvasę tęsis ir iki pranešimo galutinio patvirtinimo. Ekar frakcijos vardu ponas Tena, kas nori padėkoti Michaeliu Galeriui, ilgamečiam kolegai. Michaelis kartu su manimi stebėjo jau 60 mečius nuo 2002 metų įvykius Ukrainoje buvau pirmasis, kuris Wall Street Journal eh, <clears throat> paskelbė straipsnį apie europinės, euroatlantinės Ukrainos perspektyvas ir tuo metu e, net siūlyti kažko panašaus niekas nedrįstavo. Su ir nuliūdęs ir e, nudžiugęs dėl to, e, kokia situacija yra šiandien Ukrainoje. Uh, ES dėja net potencialios šalies kandidatės statuso Ukrainai nesuteikė, Rusija po to vykdė agresiją, tai labai džiaugiuosi, kad e, šiandien turime asociacijos susitarimą ir e, Ukraina e, stabilizuoja savo ekonomiką, naudodamasi tinkamomis prekybos, lengvatinės prekybos sąlygomis. Su, E, <clears throat> daugumą galbūt suteiktų, e, nu, džiaugtųsi Ukraina kažkokį tarpinį statusą tarp Junktinės karalystės ir narystės Europos Sąjungo. E, dar kartą naudodamas progą noriu pareikšti apgailestavimą dėl Junktinės karalystės būsimo įstojimo, taigi dėkoju Galeriui, Michaeliu Galeriui už bendradarbiavimą, tikiuosi sustarsime pritarsime kompromisiniams pakeitimams. Kitų politinių frakcijų atstovų salėje nematau, taigi suteiksiu žodį kitiems norintiesiems kalbėti komiteto nariams. Pirmoji ponė Bočko. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti, padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Daugeliu pranešėjo minčių pritariu. Pirmiausiai pritariu jo mintims dėl padarytos pažangos, vykdant tam tikras reformas, tačiau procesas tikrai nėra tobulas, dar reikia imtis nemažai ir gyveninti nemažai kitų reformų, papildomų priemonių. Aš pateikiau pakeitimų pasiūlymų susijusių su mažumų apsauga. Tuos pakeitimų pasiūlymus teikiau visos Vengrijos delegacijos vardu, nes Ukrainos kontekste yra labai e, svarbu pabrėžti šį aspektą, ne tik kalbant apie Serbiją ir Kosovą, tačiau taip pat ir kalbant apie Ukrainą. Reikia pabrėžti mažumų problemas, nes e, kyla nemažai problemų susijusių su mažumų teisė kalbėti savo kalbą. Turime dėti pastangas, kad uh, numalšintume aistras, sumažintume įtampą, primindami Ukrainai, kad būtina laikytis aiškių taisyklių, kalbant apie naują švietimo įstatymą, kuris buvo patvirtintas. Ukraina yra pažadėjusi priimti vėliau kalbos įstatymą, nukelti jo prieimimą. <clears throat> Ir e, prieimus šį naują kalbos įstatymą dar labiau padidėtų įtampa tarp ukrainiečių ir mažumo atstovų. Manau, toks žingsnis tikrai nebūtų tinkamas, jeigu tas kalbos įstatymas būtų priimtas Todėl turime labai tičiai stebėti situaciją ir siekti išvengti įtampos didėjimo. Be to noriu paminėti, kad kraštutinių dešiniųjų nacionalistinių organizacijų Ukrainoje yra apstu, kurios pažeidinėja tam tikrus Ukrainos įstatymus. <clears throat> Pavyzdžiui, buvo uh, teikta peticija uh, kuria raginama iš Ukrainos deportuoti vengrus. Taip pat veikia vienas interneto tinklapis, kuriame kai kurie e, tautinių mažumų atstovai yra pristatomi kaip tautos priešai. Manau, kad čia mes negalime sėdėti sudėję rankų. Turime raginti Ukrainą imtis veiksmų e, prieš e, tokius reiškinius, siekdami, kad Ukraina vadovautųsi tomis vertybėmis, kurios yra svarbios mums. Pone Gomes, prašau. Labai ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau pritarti Michaeliui Galeriui, padėkoti už e, jo atliktą darbą ir pritarti jo viso apriepinčiam e, mūsų tarpusio santykių su Ukraina vertinimui. Tikiuosi, kad e, Ukraina sugebės atremti tiek vidaus, tiek išorės politikos, turiminė Rusijos agresija, iššūkius Ypač noriu pritarti Michaelio Galerio mintims apie tarp parlamentinės e, asamblėjos sesiją, kuri vyko Tbilisyje. Ta tarp parlamentinė asamblėja iš tiesų gali būti labai naudinga skatinant e, bendradarbiavimą su šiomis trimis šalimis ir e, taip pat e, jų tarpusio bendrabiavimo siekiant geriau suvokti, e, kaip galėtume joms tinkamesniais būdais teikti savo paramą. Aš manau, kad mes vis tik tai turėtume dėti daugiau pastangų, ypač kovoje, kovant su korupcija, stiprinant Ukrainos pilietinę visuomenę ir e, užtikrindami, kad e, mūsų veiksmai, kurie ir taip, e, žinoma, yra svarbus, atneštų daugiau rezultatų. Turiuomenyje ne tik siekiant patraukti atsakomybin, baudžiamo atsakomybin tuos asmenys, kurie dar Janukovičių valdant dalyvavo korupcinėse schemose ir veiksmuose, tačiau taip pat ir dabartinius korumpuotus asmenis ir kad uh, Ukraina atgautų tų asmenų turtą. Tai manau, kad mes nepakankamai remiame Ukrainos pilietinę visuomenę ir turėdama omenyje mus, aš uh, kalbu ne tik apie visą ES, tačiau taip pat ir apie Europos parlamentą, e, kadangi procesus sustabdo kai kurios valstybės narės, mes turėtume aktyviau bendradarbiauti su Ukrainos pilietinė visuomenė tam, kad e, būtų atinkami asmenys patraukiami ne tik atsakomybė, bet ir būtų jų turtas gražinamas valstybė. Ačiū, ponai Sosnė, aš dabar steiksiu žodį. Ja chciałem zaprotestować po raz kolejny przeciwko e, stręczeniu wszystkim. Aš norėčiau dar kartą paprost, paprieštarauti, kad nuolat yra bandoma primesti Stambulo konvenciją. Tai nėra ES sutartis, tai nėra visų valstybių kokia nors prievolė. Kai mes stojame į ES, mums buvo pasakyta, kad kiekviena valstybė gali prisijungti prie tam tikrų konvencijų arba ne. O dabar tiesiog jūs šitą e, variantą primetate kaip vieną vienintelį galimą. Todėl aš priešinosi siūlymui prisijungti prie šios konvencijos. Lenkija atsisako tai daryti ir tai daro pagrįstai. Ačiū, nematau, kad kas dar prašytų žodžio, todėl paprašyčiau pono Galerio apibendrinti diskusijas. Ačiū, kolegos, ačiū už pastabas. Iš tiesų, E, daugumai Ukrainos piliečių socialinės e, sąlygos yra labai svarbus klausimas kasdienėme gyvenime. Todėl į tai atsižvelgsime. Paminėsime ir kovą su korupcija visais lygmenimis. Mes kartu su pilietinė visuomenė su reformuojančia valdžia, dirbsime drauge ir e, tokias problemas kaip turto sugražinimas taip pat turime išspręsti, kad pinigai, kurie priklauso nacionaliniam biudžetui ir piliečiam būtų sugražinti. Kas dėl mažumų klausimo, jis jau buvo plačiai aptartas per asociacijos komiteto posėdį. Ir dėl šio klausimo pradėsiu diskusijas kitą savaitę, kai bus pateikti ir aptariami pakeitimai. Taip pat dar kartelį susitiksiu su šešėliniais pranešėjais, pažiūrėsiu, koks jų požiūris. Ir žinoma, apsikeisime laiškais su ponerosati. Kas dėl iškeltos problemos? Mes turime užtikrinti, kad e, Ukraina vykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus. Neturim dramatizuoti situacijos, e, neturim e, aptarinėti kažkokių ekstremistų požiūrių ar kažkokių internetinių uh, puslapių, kurie veikia šalyje, pas kiekvienoje šalyje yra ekstremistų, kurie pasisako labai ekstremaliai ir negalim teikti, kad tai tokia yra šalies politika. Taigi ne, ne į visas pastabas reikia atsižvelgti, niekur ekstremizmas neveda prie ko nors gero, reikėtų tiesiog uh, susitelkti į šalies įsipareigojimus ir vertinti, ar ji tuos įsipareigojimus vykdo ar ne ir ar eina tinkama linkme, kalbant apie įsipareigojimų išpildymą. Taigi, dėkoju. Dėkoju ponui Galerą. Item I want to inform you that vote in AFED will take place Šį darbo tvarkės klausimą baigiame. E, dėl klausimo balsuosime lapkričio 12 dieną. Posėdį baigiame. Ačiū.